He is, he is from some. Ah, hello, Mr. Nick. Okay, uh, shall we uh, start? Please take your seats. We would... Prašau atsisėsti, norėtume pradėti. Labą dieną. Tęsame komiteto darbą, kurį pradėjome šį rytą. O šiandien po pietų pirmiausia turime klausimus apie Amerikos žmogaus teisų mechanizmą, o vėliau bus klausimas apie Alžyrą. Na, klausimas tiesiog keitimasis nuomonėmis. Klausimai apie Amerikos žmogaus teisų mechanizmą mums pavyko surinkti labai įvairių ekspertų. Uh, ekspertų grupė, jie visi yra ekspertai šią temą. Ir mes išgirsime apie žmogaus teisų mechanizmą Amerikos darbą ir patirtį. Esu šiek tiek nusivylusi, kad žmogaus teisų Amerikos e, teismas, ponas Sajanas iš pradžių priemė mūsų kvietimą atvykti tačiau vėliau pranešė, kad neturi laiko. Man atrodo, ta priežastis nebuvo labai tvirta, taigi aš esu nusivylusi ir noriu tai pasakyti. Manau, kad mūsų žmogaus teisų komitete mes aptarinėjame žmogaus teisų klausimus ir nenukrypstame į kitas politikos kryptis. Iš karto noriu pasakyti, kad kaip regioninė organizacija mes čia Europos parlamente visada savo darbes tengiamės jį intensyvinti per dušalius santykius su regioninėmis organizacijomis. Taigi tai yra retas atvejis, kad pas mus atvyko regionio, regioninė organizacija apskės nuomonėmis. Kitose komitetuose atrodo, šiuo metu vyksta ir Libe komiteto posėdis, kur svarstami vidaus klausimai. Taigi ir šiame regione turime problemų su žmogaus teisų apsauga, pavyzdžiui, pernai. Pradėjus ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos prisijungimo procesą, kas yra po Lisabono starties žingsnis į priekį, Taigi, nuo rudens susidurime su daug problemų, kurias kelia valstybės narės, kai kurios valstybės narės blokuojančios ar lėtinančios prisijungimo procesą. Taigi šiame regione yra savų problemų, aišku, kitame jūsų regione yra jų savos problemas. Europos parlamento žmogaus teisų pranešime apie žmogaus teisės pasaulyje mes kreipiamės į tarybą ir komisiją, imtis prioritetinių veiksmų, cituoju, remti visų teismų ginančių žmogaus teisės veiksmus ir nu, atkreipti dėmesį, kad didelė parama būtų skirta Amerikos žmogaus teisų mechanizmui, teismui ir Afrikos žmogaus teisų teismui, siekiant padėti jiems įsteigti žmogaus teisų teismą Azijoje ir Ramėje vandenyno baseinę. Taigi mes remiame šį darbą. Ir Amerikos žmogaus teisų mechanizmas taip pat padeda kovoti su nebaudžiamumu. Anksčiau mūsų žmogaus teisų pakomitetėje esame turėję svečių iš Amerikos sistemos. Pastarojame paskutinį kartą aptarinėjome e, baisus moterų žudimo nusikaltimus Meksiko ir Gvatemaloje ir surengėme bendrus klausimus. Ir dėkojame už Amerikos žmogaus teisų komisijos ir teismo įnašą į tuos klausimus. Taip pat žinome, kad Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonė finansiškai remia Amerikos žmogaus teisų teismo ir komisijos darbą. Ir čia daugiau išgirsime iš pono Gerco, iš išorės veiksmų tarnybos apie tai. Taigi dabar noriu šiltai paaiškinti svečius, kurie atvyko į mūsų klausimus. Tai yra ponas Santiago Kanton, kuris yra Amerikos žmogaus teisų komisijos vykdantis sekretorius ir jis kalbės apie Amerikos žmogaus teisų komisijos iššūkius. Toliau turime poną Asvaldo Ruiz Čiribogą, kuris yra buvęs e, advokatas žmogaus teisų teisme, šiuo metu dirbantis Gento universitete ir jis kalbės apie Amerikos žmogaus teisų teismo, teismų kylančius iššūkius Toliau turime ponę Martą Berodolą. Ji yra iš Ji yra organizacijos iniciatyva de Kopenhagė para Centro Ameriką į Meksiko. Ir pona Jimenarėjas Aš iš tarptautinės e, žmogaus teisų lygų federacijos. Ir jos kalbės apie žmogaus teisų perspektyvą nevyriausybinio organizacijų darbe. Taip pat pas mus atvyko panas Enrique Sanchez Falcon, jis yra pono Leopoldo Lopeso advokatas, e, žmogaus, kurio bylą svarstė teismas 2011 e, m. rugsėjo mėnesį ir jis kalbės apie pono Mendozos bylą prieš Venezuelą. Tai bus mūsų diskusija po to apie tai. Ir taip pat sveikinu poną Šarlį Mišelį Gercą, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos žmogaus teisų politikos priemonių e, skyrios vadovas. Taip pat noriu pasveikinti Kolumbijos, Venezuelos ambasadorius, atstovus iš Meksikos ambasados, taip pat ir iš Peru ambasados atstovą. Taigi sveikinu visus. Atsiprašau, dar ir iš Bolivijos ambasados turime atstovą. Malonu, kad jūs visi čia atvykote ir manau, kad procesas bus toks. Mes išklausysime ekspertų Po to leisime pasisakyti komiteto nariams, taip pat išorės veiksmų tarnybai. Ir jeigu diplomatinė tarybų atstovai norės kalbėti, galėsite tai padaryti, bet laikas bus ribotas, jums bus skirta po 3 minutės. Man malonu, kad be mūsų komiteto narių taip pat yra ir Meksikos parlamentinio delegacijos pirmininkas ponas Kortės. Na ir pirmiausia, steiksim žodį ponui Kantonui ir mes galime jums skirti apie 10 minučių. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti už Europos parlamento kvietimą Ir tikrai džiugu, kad e, nusprendėte sukviesti žmog, tarptautinių žmogaus teisių srities organizacijų atstovus. Prieš kurį laiką, prieš dešimtmetį, dar būtų buvo neįsivaizduojama tokia galimybė. Per pastarąjį dešimtmetį tokių organizacijų bendradarbiavimas labai E, toli nuėjo, tai geras, tai sveikintinas dalykas ir aš tikiuosi, kad ir toliau viskas e, sėkmingai vystysis. Kalbėsiu apie dvi skirtingas sistemas. Tikriausiai bus lengviau suvokti mano pasisakymą. Abi sistemos - europietiškoji Europos žmogaus teisų komisija bei uh, Amerikos e, panaši organizacija atrado tuo pačiu metu. E, vienu metu e, Europoje buvo, pradžia Europoje buvo įsteigtas tik tai teismas, kitos papildomos institucijos komisijos nebuvo. Mes Amerikos sistemoje turime abi institucijas ir komisiją ir teismą. Uh, Ir kai pradėjome svarstyti, ar reiktų mums įkurti tokį vis, visai, visam žemynui skirtą teismą. Tuo metu domėjomės ir Europos patirtimi. Ir žinau, kad sprendimas atskirti institucijas buvo kritikuojamas nes dėl to Europos žmogaus teisų teismo e, darbo krūvis labai išaugo. Pažvelgus į Amerikos žemynų sistemą, pas mus funkcijos yra, mūsų institucijai suteikti galiojimai yra kitokie. Mm, mm, ta institucija gali imtis daug daugiau nei vien tik tai bylų nagrinėjimo. Pagrindinis ir teismo, Amerikos teismo ir komisijos tikslas yra įtvirtinti, siekti žmogaus teisų sklaidos e, žemynę ir beveik Tie organai egzistuoja beveik 50 metų ir jų svarba visose regiono šalise ir reputacija yra didelė. Kaip jau sakiau, komisija, ta Amerikos žmogaus teisų komisija turi nemažai galių yra galimybė teikti e, peticijas. Per metus mes sulaukime tokių 1500 tokių paraiškų ar skundų. Taip pat, taigi, ta komisija nagrinėja skundus, teikia rekomendacijas, jei valstybė, kuriam, kuriai skirtos e, šios rekomendacijos, ne, nevykdo jų, ji. Ir e, tuomet e, pradedamas bylos nagrinėjimas prieš valstybę. Ir iš visų gaunamų skundų tik tai 20 e, tų skundų virsta bylomis teisme, tai yra tik tai 1 procentas visų paraiškų peticijų virsta bylomis nagrinėjimomis teisme. Taip pat e, nemažai iškilusių ginčių išsprendžiami pasitelkiant alternatyves ginčių sprendimo procedūras. Taip pat sulaukėme prašymų e, pritaikyti apsaugos priemonės, užtikrinti e, e, teisų apsaugą tuo atveju, jeigu iškyla grėsmė, jog teisės bus pažįstos. Jeigu, tarkim, kurio nors regiono ombudsmenas praneša, kad jam grasina, jo asmeniu grasina sukarintos grupuotės ar tiesiog kitas pareigūnas, nesvarbu kas, tokiais atvejais ta žmogaus teisų komisija vertina informaciją ir nusprendžia, ar reikia imtis apsaugos priemonių ir paraginti šalies vyriausybę uh, pasirūpinti to asmens apsauga. Ir šiuo metu, š, pastaruoju metu per metus priimame apie 60-70 tokių sprendimų, e, sprendimų prašyti apsaugos priemonių taikymo. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kas vyksta konkrečiose valstybėse. Nuo 1959 metų komisijos vaidmuo nepaprastai išaugo. Tikriausiai prisimena, kad 80-ame dešimtmetyje komisijos atstovai lankėsi Argentinoje, kurioje tuo metu dar vyravo diktatūra, taip pat Čilė, valdant Pinochetui. Ir kritikavo žmogaus teisų pažeidinėjimus tose valstybėse. Būtent ta Amerikos žmogaus teisų komisija pirmo, buvo pirmoji tarptautinė organizacija, kuri taip atvirai pasisakė. Ji pasmerkė tai, kas vyko tuo metu tose šalise. Ypač Argentinoje buvo daug dingusių be žinios asmenų, taip pat žmonėms buvo vykdoma mirties bausmė be teismo sprendimo. O pastarųjų laikų e, pavyzdžiai Komisijos atstovai iš karto apsilankė Hondūrė po to, kai šalyje buvo vykdytas valstybės perversmas. Dabar pakalbėsiu apie tai, kokius klausimus rengia komisija. Kiekvienais metais mes surengėme nemažai susitikimų su pilietinės visuomenės atstovais, išklausome apie, pranešimų apie žmogaus teisų pažeidimus iš regiono valstybių. Tiesiog mes tose klausimuose nagrinėjame žmogaus teisų padėtį šalise. Pilietinė visuomenė vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų sistemoje, nes jos atstovai teikia informaciją komisijai apie tai, kas vyksta atskirose valstybėse. Ir remdamasi tą informaciją komisija arba skelbia, priima sprendimą taikyti sankcijas arba surengia oficialius vizitus į kai kurias valstybės. Toliau ataskaitos apie šalis. Po apsilankimo kokioje nors šalyje e, žmogus teisų komisija parengė ataskaitą apie žmogaus teisų padėtį toje šalyje ir taip pat parengė konkrečias rekomendacijas, kaip galima būtų pasiekti pažangos e, ša, šalinant žmogaus teisų pažeidimus tose šalyse. Taip pat mes skiriame pranešėjus renkti pranešimus atskirais klausimais. Moterų, vaikų padėtis, e, iš Afrikos žemynų kilusių moterų padėtis. Yra aštuonios temų grupės, kurias nagrinėjame. Taip pat rengėme informavimo kampanijas. Ir rengėme konkrečias ataskas, bet matau, kad mano laikas senka, sako kalbėtojas. Taigi dar grįžtu prie mūsų sistemos. Mūsų pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad valstybės narės suvoktų savo atsakomybę ir įsipareigojimus, nes anksčiau tokio suvokimo nebuvo. Mes akcentuojame tarptautinę atsak jų atsakomybę, pareigas tarptautinėje sistemoje. Po to, kai Argentinoje buvo uh, apšaudyta Izraelio ambasada, Argentina pripažino savo atsakomybę už tai. Taip pat El Salvadorė sukarintos grupuotės nužudė vieną iš aktyvistų ir Salvadoro valdžia klausime, kurį surengė mūsų komisija, pripažino savo atsakomybę už tą įvykį. Neseniai Salvadoro valdžios atstovai pripažino savo atsakomybę dėl žudinių įvykdytų sote. Galėčiau vardinti ilgą pavyzdžių sąrašą. Tačiau svarbiausias dalykas yra tai, kad kai kalbame apie e, žmogaus teisų pažeidinėjimų pripažinimą, mes e, esame ypač svarbi institucija, nes mes galime pareikalauti aukoms padarytos žalos atlyginimo. Taip pat galime pareikalauti konstitucijos, šalių konstitucijų keitimo. Čilė ir Meksika yra tokie pavyzdžiai. Čilėje tai susiję su žodžio laisve. Čilės vyriausybė reformavo šalies konstituciją, kad, nes iki tol konstitucija buvo e, leidžiama cenzūra, tai buvo susijęs su Skorsesės filmu Paskutinis Kristaus gundimas. Taip pat e, Meksikoje buvo pakeistas karinio teisingumo ar karinio tribunolo kodeksas po to, kai mes pareikalavome. Argentina taip pat padarė atitinkamų pakeitimų. Brazilijos atvejais. Taip pat buvo susijęs su mūsų iniciatyva Brazilijoje numatyta apsauga, moterų apsauga nuo būtinio smurto po to, kai mes uh, to reikalavimo pakeisti nuostatas. Salvadoro vyriausybė pakeitė įstatymus, kad būtų galima skirti vaistus žmonėms, kurie yra gydomi nuo AIDS. Taip pat galiu paminėti vieną atvejį, kuomet Buvo pakeisti įstatymai dėl e, psichinę negalę turinčių pacientų sveikatos apsaugos. Tačiau mano dešimt minučių beveik baigėsi, sako kalbėtojas. Kova su nebaudžiamumu irgi yra svarbi mūsų darbo dalis tai susijęs su mūsų darbu vykdomu daugelįje Latino Amerikos šalių, tai susijęs su žmogaus teisų pažydinėjimais įvykusiais prieš 30 metų. 1992 metais e, ta, ši komisija buvo pirmoji tarp vyriausybinė institucija, kuri nusprendė, kad amnestijos įstatymai pažeidžia tarptautinės žmogaus, tarptautinėje sistemoje numatytas žmogaus teisės. Uh, tai buvo taikytina Urugvajui. Ir tai inicijavo tam tikrus procesus visame regione ir dabar jau matome apčiuopiamus to proceso rezultatus. E, yra bylų nagrinėjimų teisme susijusių su šiuo klausimu Argentinoje. E, visi civiliai bei e, karinių e, pajėgų nariai, kurie buvo atsakingi už žmogaus teisų pažeidinėjimus. Ankstesnių šalies gyvenimo laikotarpių buvo teisiami ir tai buvo daroma e, po mūsų komisijos e, pri, priimto sprendimo 92 metais. Perų atveju žud... nemažai žmonių buvo nužudyta. Ir tie, kas, ats, kas, yra atsaking, kas buvo atsakingi už tos nusikaltimus, galėjo laisvai toliau savo gyventi, niekino nebaudžiami. Tačiau dabar, e, po to, kai mūsų komisija priėmė mano minėtą sprendimą, yra e, vykdomas teisingumas. Tai yra laipsniškas procesas, bet jis vyksta. Uh, Tai taigi mūsų darbas yra susijęs su daugybė iššūkių, bet kadangi mano laikas baigėsi, būsiu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū už jūsų pristatymą ir taip pat norėčiau palinkėti jums sėkmės tolimesnėme darbe. Galbūt vėliau diskusijose galėsite papasakoti apie iššūkius, su kuriais susidurėte ir kaip Europos parlamentas ir Europos Sąjunga galėtų jums padėti spręsti šias problemas. O dabar žodis teikiamas Osvaldo Ruiz Širiboga. Galbūt galėtumėt kalbėti tik tai 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad e, norėčiau padėkoti už kvietimą į šį tikrai svarbų renginį. Ir jau įžanginėje kalboje norėčiau pasakyti, kad e, kalbu tik tai savo vardu, aš dabar nesu susijęs su mm, Amerikos žmogaus teisų teismu jokiais būdais. Taigi dabar aš pasistengsiu kalbėti apie problemas, kaip yra įgyvendinami žmogaus teisų teismo sprendimai ir pateiksiu kelias rekomendacijas arba pastabas, kaip galime mes bendradarbiauti su Europą arba kaip galima sustiprinti šį bendradarbiavimą būtent tarp ES institucijų ir Amerikos žmogaus teisų teismo. Pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo sunkumų, kurie yra susiję su a, sprendimu įgyvendinimu. Remiantis naujausią informaciją, 80 procentų e, sprendimų dėl kompensacijų yra įgyvendinti. Vadinasi, atrodytų nėra jokių didesnių problemų įgyvendinant teismo sprendimus. Tačiau, kalbant apie žmonių gero vardo arba reputacijos sugražinimą arba kompensaciją už e, jų šmeižimą, tada problemos yra didesnės. Iš esmės tokia atveju kalbama apie tai, kad pirmiausia, teismo prerogatyva yra nubausti už atitinkamus, atitinkamą žalą arba atitinkamus nusikaltimus, atitinkamas institucijas ir kompensuoti už padarytą žalą aukoms. O kompensacijos negali būti suteikiamos vien, per vieną etapą arba per vien, vienu žingsniu. Tam reikia kai kuriais atvejais pakeisti teis, teisės aktus arba imtis tam tikrų politinių žingsnių arba priversti e, šias, šį kompensacijų gražinimą įgyvendinti atitinkamas uh, administracijos institucijas. Ir yra įvairūs veiksniai, kurie trukdo būtent išmokėti tas kompensacijas aukoms. Taigi aš norėčiau e, pradėti nuo Amerikos e, valstybių organizacijos. E, būtent kai kalbama apie tai, kad reikia įgyveninti Amerikos žmogaus teisų teismo sprendimus, tokiu atveju daromas spaudimas atitinkamoms Amerikos valstybių organizacijoms. Tačiau šis spaudimas yra nepakankamas. Ir e, tokiu atveju reikėtų galbūt užmėgsti mm, e, santykius, e, pavyzdžiui, kai kalbama apie ES ir Amerikos valstybių bendradarbiavimą, ne tik su atskiromis Pietų Amerikos valstybėms, bet ir su visa Amerikos valstybių organizacija, kad būtų e, keičiamasi gerąją patirtimi ir kad būtų geriau gyvenami teismo sprendimai. Taigi, kartais turi būti e, keičiama vidinė institucijos struktūra, kad būtų įgyvendinami teismo sprendimai. Ir Mm, kartais net pavyzdžiui mm, žmogaus e, e, teisų teismo klaidas turi ištaisyti e, klaidas. Pavyzdžiui, Venezuelos aukščiausias teismas pripažino žmogaus, Amerikos žmogaus teisų teismo sprendimą neįgyvendinamu. Pavyzdžiui, Meksikos teismas pabrėžia, kad Amerikos žmogaus teisų teismo sprendimas turi būti gyvendintas, tačiau yra tam tikrų problemų. Dar kita problema yra, žinoma, kompensacijos išmokėjimas. E, ta kompensacija turi išmokėti valstybės institucijos arba atitinkamos institucijos. Ir tokiu atveju žmogaus teisų teismas reikalauja, kad e, kiekvienoje valstybėje e, kiekviena valdžia ar teisinė ar įstatymų leidžiamoji prisimtų savo prievolės ir atliktų tas gyvenimo priemonės, kurių reikalauja žmogaus teisų teismas. Tačiau tokiu atveju kyla problemų, pavyzdžiui, E, pasidalyjant tą valdžią, tai būtent kas priims, prisims kokias funkcijas. Ir pavyzdžiui, e, e, Peru arba kitose valstybėse nėra atitinkamų teisės aktų, kurie nurodo, kaip gali būti gyvendinti tie žmogaus teisų sprendimai. Bet to, kai kuriuose valstybėse yra leidžiami netgi pagalbiniai dokumentai arba rekomendacijos, kaip turėtų būti gyveninti šitie žmogaus teisų teismo sprendimai. Tai tik tai e, e, paverčia visą šį procesą sudėtingesniu. O federacinėse valstybėse, tai kiekviena federacija nelabai žino, kokias, kokius turi įgaliojimus ir kokiam lygmenį turi būti priimi sprendimai, kaip gyveninti tuos žmogaus teisų sprendimus. Yra ir kitų, žinoma, problemų. Pavyzdžiui, yra ir biurokratinės kliūtis e, įgyveninant tokius žmogaus teisų teismo sprendimus galbūt pateikčiau pa, pavyzdį, kad, sakykime, kokios nors institucijos vidinės nuostatas ar vidiniai teisės aktai neleidžia susipažinti su atitinkamais e, dokumentais. Pavyzdžiui, policija neleidžia susipažinti su atitinkama tyrimo medžiaga. Todėl tai ir apsunkina žmogaus teisų teismo sprendimo įgyvendinimą. E, šiuo atveju aš kalbu apie atitinkamus žmogžudystės arba nusikaltimus, kuriuos siekiama nuslėpti kartais policijoje, kai kuriuose valstybėse. Kitas dalykas, tai mes kartais susidurime su e, politinėmis jėgomis atskirose valstybėse. E, pavyzdžiui, Čilėje e, turėjo pakeisti savo amnestijos įstatymą. Tačiau Čilės parlamentas dar nesprendė šio klausimo. Jis nepriėmė jokių pakeitimų šio įstatymo. Kad būtent būtų atitikta reik... žmogaus teisų reikalavimams. Taigi aš tik tai apibrėžiu bendrą situaciją, paminėjau kelis veiksnius, kurie trukdo įgyveninti Amerikos žmogaus teisų teismo sprendimus. Taigi, norėčiau pasakyti, kad į tris grupės galime suskirstyti tuos sunkumus. Tai pirmiausia, trūksta informacijos apie Amerikos valstybių teisės sistemas, kitas, vienas, antras dalykas - politinės sistemos ir ekonominės problemos. Dabar aš norėčiau sutelkti dėmesį į tai, kaip ES galėtų padėti šiuose trijose srityse spręsti problemas. Pirmiausia, e, trūkstama informacija apie Amerikos e, valstybių teisinę sistemą. ES galėtų prisidėti mm, padėdama platinti tą informaciją. Pats žmogaus teisų teismas galėtų, e, pavyzdžiui, mm, pagalba, kursų, seminarų pagalba. Nevyriausybinės organizacijos galėtų būti remiamas, gauti atinkamą finansavimą įvairiais pavydalais, pavyzdžiui, mokymais e, arba skatinimu, švietimu būtų galima per valstybės institucijas kreiptis į e, valstybių partnerių kitas institucijas. Arba, pavyzdžiui, bendradarbiauti su universitetais ir teikti jiems informaciją. Tokiu atveju e, įvairūs spaudiniai galėtų e, padėti susipažinti su Amerikos valstybių teisės sistema. Būtent valdininkai turėtų būti šviečiami arba parlamentų atstovai, teisėjai valstybės tarnautojai. Būtent, kad jie žinotų, kad yra tokia Amerikos žmogaus teisų gynimo sistema, nes kai kurias atvejais valdininkai, pavyzdžiui, nežino, kad yra toks teismas, kuris priima sprendimus ir kad tie sprendimai turi būti gyvendinti. Todėl susidurime su tokiais sunkumais. Be to, dar trūksta atitinkamų ekonominių priemonių kad būtų įgyvenintos atskiros funkcijos. Ir e, tokiu atveju Europa, žinoma, galėtų įvairiai padėti, pavyzdžiui, teikdama finansavimą. Mes jau kalbėjome apie tai. E, žinoma, galima netgi e, finansuoti e, konkrečias funkcijas arba konkrečias priemonės. Pavyzdžiui, e, Amerikos žmogaus teisų, teisų teismas sukūrė aukų fondą nes, pavyzdžiui, kai kurios aukos neturi pakankamai finansinių lėšų, kad e, apskūstų atitinkamą sprendimą teismui. Tada būtų galima e, e, skirti finansinę paramą toms mm. aukoms, kad jos, jos galėtų keliauti į Kostariką ir pateikti savo bylą Amerikos žmogaus teisų teismui. Tam reikalingas ir papildomas finansavimas. Be to galima vizitus finansuoti. Pavyzdžiui, teismo atstovų į įvairius regionus arba įvairias valstybės, kad būtų įmanoma vietoje teismo atstovams pasitarti su valdžios atstovais. Mano laikas jau baigėsi, tačiau aš norėčiau dar pasigilinti į politinį lygmenį. Kaip galima bendradarbiauti politinėme ligmenyje. Būtent e, tokie posėdžiai kaip šiandien yra labai veiksmingi. Mes turime atitinkamą vietą, kurioje atitinkamą forumą, kur galima susipažinti su Amerikos žmogaus teisų sistema ir galima taip skleisti informaciją. E, mes galime supažindinti ir su problemomis e, e, mūsų regionuose. Čia Europa tikriausiai galėtų padėti užmėgsti dialogą tarp ir e, šalių, ir regionų, diversifikuoti problemas, užmėgsti diskusijas. Žinoma, tokius dialogus galima vystyti ir oficialių lygmenių, pavyzdžiui, ambasadų arba valdžios institucijų lygmenių. Ir galėtų teismų atstovai ir parlamentų atstovai dalyvauti kad būtent e, vykdomos valdžios atstovai e, matytų, kad e, žmogaus teisės yra ginamos, kad jos privalo būti ginamos ir turi būti gyveninti teismo sprendimai. Tai būtų taikomas ir spaudimas atskiroms valstybėms įvairiais lygmenimis. Taigi, ponia pirmininkė, aš baigsiu ir ačiū uždėmesi. Labai ačiū už labai konkrečius pasiūlymus parlamentui ir Europos Sąjungai. Toliau sutikiu žodį poniai Martai Beradola ir po to poniai Rėjas. Man atrodo, jūs kartu kalbėsite tą pačią temą. Labadiena, ponios ir ponai. Aš esu Marta Ibero ir aš dirbu Kopenhagos iniciatyvoje Centrinė Amerika ir Meksikai, kuri jungia Europos nevyriausybinės organizacijas dirbančias e, žmogaus teisų Centrinės Amerikos ir Meksikos regionuose. Per 20 metų mes buvome liūdni, kad Centrinėje Amerikoje ir Meksikoje buvo įvykdyta daug rimtų žmogaus teisės aktų teisės e, pažeidimų. Nebaudžiamumas yra viena problema. trūksta tvirtų institucijų, vyroja neligybė, socialinė atskirtis ir tokiame fone Amerikos žmogaus teisų sistema, kuri yra nepriklausoma aukoms, suteikia paskutinę galimybę siekti teisingumo. Daugeliu atveju tai yra vienintelė sistema, kurią gali pasikliauti tie žmonės, to, tie, tos aukos. bendravimo ir dialogo galimybės įtvirtinant žmogaus teisės yra vienas veiksmingiausių būdų. Tai yra reikia užtikrinti dviejų Amerikos e, sistemos organizacijų komisijos ir teismo sprendimų įgyvenimą. Na, o tuo mastu, kiek valstybės narės įgyvenina tuos sprendimus, E, tai tuo mastu yra ir žmogaus teisų propagavimo mastas regione ir taip pat e, regionės integracijos ir teisės viršinybės e, stiprinimas. Ne tik ekonominės, bet ir socialinės integracijos. Prieš mane kalbėjusioje pateikė pavyzdžių, kokiu galiu turi šios organizacijos. Na, o mes pateiktume keletą pavyzdžių, su kuriais susidūrėme bylų ar atvejų, kurias galima stebėti ir įstikinti sistemos veiksmingumu ar jos sugebėjimu imtis veiksmų ginčitinais atvejais. Kampal Kanolnero byla prieš Meksiką yra vienas iš tokių pavyzdžių. Diskriminacija buvo susijusi su smurtu prieš moteris, ką galima laikyti diskriminacijos forma ir tokiu būdu žmogaus teisų pažeidimu. Noriu pabrėžti e, parlamento ir sistemos bendradarbiavimą, kuomet primant sprendimą vienas iš e, įrodymų panaudotų buvo Europos Sąjungos, Europos, Sąjungos, Europos parlamento rezoliucija e, dėl smurto Pietų Amerikoje. Tai buvo kaip įrodymas panaudotas Amerikos e, žmogaus teisų teisme. Po to, priemus e, sprendimą, ES vyriausiai galiotinė ponė Ashton pagyrė teismo e, darbą, kovojant su smurtu prieš moteris. Kaip panas kantonas, kantonas sakė, Amerikos žmogaus teisų komisija gali svarstyti atskiras bylas, atskirus atvejus, gali svarstyti sisteminius atvejus. Mes e, stebėjome taip pat e, vieno regiono Hondure atvejį, kuomet 2009 metų rugsėjį, rugsėjį 20 metų spalį e, buvo nužudyti 42 asmenys įvykus konfliktui žemės ūkija. Amerikos sistema, jos komisija išreiškė susirūpinimą dėl žmogaus teisų pažeidimų tame regione ir e, ūkininkų e, žudimai staiga sustojo, liovėsi. Iki dėja šio savaitgalio kuomet šį savaitgalį buvo nužudytas e, ūkininkų organizacijos vadovas tame regione. Kita sistemos kompetencija yra metų ataskaitų rengimas. Ponas Kantonas tai minėjo. Labai svarbu uh, e, suprasti tokių ataskaitų uh, vaidmenį, kuomet uh, išryškinami žmogaus teisų pažeidimai ir siūlomos apsauginės priemonės apsaugoti žmonius kalbant apie apsaugos priemonės, 2010 m. gegužės mėnesį Amerikos komisija e, skiria apsaugos priemonėms 18 majų bendruomenių ir Honduro valdžiai e, nurodė nutraukti kalkasybos veiklą tam tikrose rajonuose. Atsiprašau, tai buvo Gvatemaloje, ne Hondure. komisija turėjo imtis žingsnių, kad užtikrintų, kad e, vietiniai gyventojai galėtų e, gauti vandens, kuris nebūtų užterštas kalnakasybos veiklos, e, dėl kalnakasybos veiklos. Galėčiau pateikti daugiau pavyzdžių, tačiau neturime tam daug laiko. Na, o svarbiausia yra tai, kas aukos, aukoms yra labai svarbu, kad Amerikos sistema skirtų dėmesį jų problemams. Tai yra kokybiškas šuolis, užtikrinant žmogaus teisės, kai kuriais atvejais e, valstybės narės reaguoja ir priima tam tikras priemonės. Mes e, remiame parlamento kreipimas į tarybą ir komisiją sustiprinti ryšius su Amerikos sistema. Tai galima padaryti įvairiais legmenimis per politinį dialogą ir bendradarbiavimą tame tarpe. Bendradavimą galima stiprinti įvairiomis priemonėmis, kurias turi ES, per teminį bendradavimą ar geografinį bendradavimą yra Europos žmogaus teisų ir demokratijos priemonė, yra politinis dialogas, taigi kiekvienų lygmenių, regioninių, subregioninių, dvišalių pagrindų gali būti atliekamas tam tikras delegacijų ambasadų vaidmuo. Na, o jūsų dialogas tuomet gali būti e, vaisingas. Gali. Taip pat vyksta juk e, ir e, valstybių ir vadovų susitikimai, taip pat ir žmogaus teisų dialogas. Eurolato tarp parlamentinėje asamblėje kalbama įvairiais susijusiais klausimais. Na, o delegacijų darbo vizitai į trečias šalis taip pat teikia įdėlių galimybių atnaujinti dialogą tarp Europos parlamento ir partnerių tose šalise, analizuoti pažangą ir iššūkius įgyvendinant Amerikos sistemos sprendimus. Kokie galėtų būti to dialogo tikslai? Žinoma, Mes norime, kad organizacijų finansavimas stiprėtų, didėtų, e, kad didėtų e, pilietinės visuomenės įnašas, kad jie turėtų daugiau priemonių tai daryti, e, ypač rengiant tesnį persikėjimą. Ir iš mūsų patirties sprendžiant, kuomet nėra tolesnių veiksmų po komisijos ar teismo sprendimų, gyvendant jų sprendimus, tie sprendimai gali būti pamirštami. Reikia e, stebėti, kaip įgyvendinami sprendimai, reikia kaupti duomenis, duomenis apie praktiką ir aš čia pritariu ponai Kantonui ir ponai Čiribogai, kad e, komisijos ir teismo sprendimai turi būti tinkamai įgyvendinami, daug būdų yra tam pasiekti tačiau norėčiau pakartoti, ką sakė panas Čiriboga dėl e, smurto bylų e, analizavimo. Aišku, kad e, kaltieji turi būti nubausti ir reikia užtikrinti, kad egzistuotų tinkami kanalai žalos atlyginimai. Ir apskritai teisinės sistemos stiprinimai. reikia atsižvelgti taip pat į įvairias problemas, nes aukos yra labiausiai pažeidžiami e, piliečiai ir labai svarbu jiems užtikrinti galimybę dalyvauti bylų svarstymuose tai yra, ir priešų tam reikia. Na ir aš galiausiai norėčiau padėkoti už šio klausimo organizavimą e, ir norėtume toliau dirbti e, su Europos parlamentu, stiprinant e, jo ryšį su Amerikos sistema. Ačiū. Taip pat noriu padėkoti už rekomendacijas. Pagal mano turimą tekstą jūs turėjote tarsi pasidalinti dešimčia minučių. Iš tikrųjų, suteiksime jums žodį, bet tiesiog norėjau, kad atkreiptumėte dėmesį į tai. Ačiū, kalbėsiu penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarptautinė žmogaus teisų federacija turi 43 narės e, abiejose Amerikos žemynuose ir daugybę visame pasaulyje. Norėčiau pakalbėti apie ES, ypač ES parlamento ir Amerikos žmogaus teisų sistemos institucijų bendradarbiavimo potencialą. Kaip Marta pažymėjo, Svarbiausia, kad ta sistema toliau galėtų naudotis finansinę paramą. Lygiai taip pat svarbu šiai, lygiai tokia pat svarbi šiai žmogaus teisų sistemai yra politinė parama. Ir apie tai ir norėčiau daugiau pakalbėti. Pastaraisiais mėnesiais užfiksuota atveju, kurie sukėlė klausimų, ab, iškelia abejonių dėl mūsų, dėl tos organizacijos narių, OAS organizacijos narių. Aš taip pat pristatysiu specialios darbo grupės, kuri buvo sukurta um, kad, tam, kad pasidomėtų, kad ištirtų, kaip dirba sistema, ta žmogaus teisų sistema ir kaip galima būtų jos darbą, darbą būtų galima patobulinti. Uh, Buvo nagrinėjamas e, sistemos reformas, tačiau tikslas e, buvo reformuoti šios sistemos veikimą. Tačiau gal, galų gale buvo prieita išvados, kad jeigu reformos bus įvykdytos, tai jos susilpnins sistemą. Kai kurios valstybės pastaruoju metu labai smarkiai kritikavo tą Amerikos žemynų sistemą. E, Ypač buvo tokia, tokia reakcija iššaukė teismo e, sprendimai pareikalauti apsaugos priemonių taikymo. Ypač aštriai sureagavo Peru, Venezuela, Brazilija ir kitos valstybės. Ši komisija praėjusiais metais pareikalavo, kad e, būtų pritaikytos apsaugos priemonės vietiniams gyventojams, e, po sprendimo statyti Belmonte gamyklą Brazilijoje. Buvo paprašyta, Brazilijos vyriausybė, buvo kreiptas į vyriau, Brazilijos vyriausybę ir pareikalauta, kad jų užtikrintų vietinių gyventojų apsaugą, kad būtų ištirtas e, vietinį, kad būtų ištirtos teritorijos, kuriuose planuojama statyti tą gamyklą. Dilma Rusefo vyriausybė pagrasino, kad pasitrauks iš tos žmogaus teisų sistemos ir kad neben ir atšauks Brazilijos nominuotą Brazilijos kandidatą, kuris buvo nominuotas į žmogaus teisų komisiją. Tai tikrai taptų svarbiu įvykiu, nes tai pakirstų pasitikėjimą šią abiejų Amerikos žemynų žmogus teisų komisija. Komisija išgy, išgyveno kitą sudėtingą laikotarpį. Šalis pareiškia nepasitenkinimą kai kuriais komisijos priimtais sprendimais. Tai ypač pasakytina apie demokratinius, apie demokratinius persitvarkymus vykusius deš, praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje. 10 mes manėme, kad gamtiniai ištekliai, kad, kad Latino Amerikos žemynė gali ypač kilti įtampos žydinių dėl gamtinių išteklių. Tačiau nemanome, kad e, vis dėlto Brazilijos primtas sprendimas yra pateisinamas. Svarbu, kad regioniniai partneriai, tokie kaip Europos Sąjunga, išreikštų paramą mūsų, e, mūsų siekiui užtikrinti šios e, žmogaus teisų sistemos atskirų institucijų nepriklausomybę ir joms galimybę, to, tų institucijų nepriklausomo funkcionavimo galimybę. Šią sistemą, e, Irgino sistema naudojasi ombudsmenų regiono ombudsmenų institucijos ir ši, ši sistema ypač pasitelkiama siekiant užtikrinti žalos e, atlyginimą aukoms. Kolumbijos prezidentas e, pažadėjo savo pasisakymę pareiškė, kad viena iš šalyje veikiančių e, žmogus teisų asociacijų yra korumpuota ir kad ji teršia visos e, žmogaus teisų sistemos darbą. E, Visą tai susijęs su konkrečiu korupcijos atveju ir žudinėmis įvykdytomis Kolumbijos vienoje iš, iš viename iš Kolumbijos regionų. 2006-aisiais Ir buvo teismas, abiejų mm, Amerikų teismas priėmė, paskelbė sprendimą, kuriame pasmerkė Kolumbijos mm, teism, teismą ir pajėgas, kurios įsivėlė į tas žudynės. Taip pat galime kalbėti apie bandymus apšmeišti nevyriausybinės organizacijas, konkrečiu atveju Kolumbijoje, kuri aktyviai e, siekia atstovauti auk, teis, teismo procese aukas, nes e, kalba eina apie, teismo, apie mirties bausmę įvykdytą be teismo sprendimo. Taip pat, e, kadangi šis Amerikos žmogaus teisų teismas neturi pakankamai išteklių, kad pats galėtų atlikti tyrimą, tai jis pasitelkė nevyriausybinio organizacijų pagalbą ir taip, taip ir buvo Kolumbijos atveju, ta nevyriausybinė organizacija tarpininkavo. Taip pat Galiu pacituoti kitą atvejį, kad Kolumbijos, yra dokumentų, kurie e, teigia, kad Kolumbijos žvalgybos tarnyba pareiškė, yra pasiūliusi pasinaudoti tą, tuo konkrečiu atveju, tą konkrečią bylą, tam, kad būtų galima užsipulti nevyriausybinę organizaciją. Tokie do, oficialūs dokumentai buvo aptikti. E, Ir taip bandoma apšmeišti, susilpninti sistemą. Ir būtent į tokius atvejus norėčiau, norėtume atkreipti Europos parlamento žmogaus teisų pakomitečio dėmesį. Taip pat e, mums tikrai nedelsiant reikia politinės paramos. Ir užbaigdama norėčiau pasakyti, kad darbo grupė, kuri nagrinėja, kokius pakeitimus reikėtų įgyvendinti mm, Amerikos žmogaus teisų komisijoje ir sistemoje, posėdžiauja šiandien. Tie, tos rekomendacijos, kai kurios iš tų rekomendacijų tikrai kelia susirūpinimą, nes pagal tos siūlymus pranešėjai, netektų, pranešėjai skiriami komisijos netektų daug įgaliojimų, taip pat pati komisija būtų susilpninta ir pagrindinė užduotis, pagrindinės funkcijos, kai jos pasikeistų, būtų tik informavimo kampanijų vykdymas, kai tuo tarpu kai kuriais atvejais reikia atlikti tyrimą. Ir teismas, kaip minėta, svarsto kai kurias bylas. Galbūt parlamentas galėtų priimti rezoliuciją, kurie išreikštų paramą mūsų sistemai ir žmogaus teisų aktyvistams. Uh, ačiū panėrėjas už tas dvi bylas, kurias jūs aprašėte. Aš manau, kad e, svarbiausias dalykas yra stiprinti teismo nepriklausomumą. Mes Europoje tai puikiai suprantame, nes mes matome, e, kaip e, įvairios valstybės bando daryti spaudimą žmogaus teisų teismui Europoje. Taigi mes suprantame visą jūsų situaciją. Taigi Iš esmės, vėliau mes diskusijose aptarsime dar išsameu jūsų iškeltus klausimus, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Falkonui. Jis yra mm, pono Leopoldo Lopesio e, iš Venezuelos advokatas ir jis aptars bylą, kuri buvo e, iškelta Amerikos žmogaus teisų teisme. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, E, norėčiau perduoti Jums e, pono Leopoldo Lopes dėkingumo žodžius. Nes e, jūs kaip tik tai ir aptarėte Amerikos žmogaus teisų teisme iškeltą bylą susijusią su šiuo žmogumi. Bet to norėčiau pasakyti, kad vakar uh, ponas Leopoldo Lopesas ir politinė grupė, kuriais vadovauja, e, sudarė sąjungą, kuri remia pona Enrique Kardonskį. Vadinasi, ponas Lopesas atsijėmė savo kandidatūrą į e, prezidento E, rinkimus e, ir iškėlė kitą žmogų savo šalininką. Tačiau bet kokiu atveju tai nesumažina šios bylos svarbumo ir šios politinio persekėjimo aukos. Nes e, mes matome, kad vis dėlto čia atkreipiamas didžiausias dėmesys į pasyvę ir aktyvę rinkimų teisę ir demokratinės vartybės bei žmogaus teisės, kurios yra apsaugomos e, Amerikos žmogaus teisų teisme. Nes e, e, pono Lopeso byla galėtų būti pavyzdys kitiems žmonėms, kurie, susijusia, kurie susiję su opozicija ir yra persekėjami, pavyzdžiui, pono Hugo Čaveso opozicijos nariai. Ponas mm, Lopezas yra mm, vyriausybės auka, jo, jo žmogaus teisės buvo pažeistos, jisai negalėjo iškelti savo kandidatūros į Karakaso, Kolumbijos, so, į, atsiprašau, Venezuelos sostinės e, mero postą. Jam buvo trukdoma iškelti savo kandidatūrą ir netgi galėjo būti taikoma prieš jį prievartą, nors jisai turėjo visas galimybės laimėti šios rinkimus, nes turėjo didelį palaikymą. Buvo taikomas administracinės e, sankcijos, kad būtent jis, e, ponas Lopesas, negalėtų iškelti savo kandidatūros. Tai būtent auditas buvo vykdomas, e, buhalterinė apskaita buvo tikrinama, o visos šios priemonės iš esmės protes, prieštaravo Amerikos žmogus teisų konvencijai ir konstitucijai Venezuelos nes būtent šiam žmogui buvo trukdoma pasinaudoti aktyvę ir pasyvę rinkimų teisę. Nes būtent, kad jam būtų taikomas sankcijos, reikėjo e, nuosprendžio e, baudžiamoje byloje, tačiau tokios baudžiamos bylos nebuvo. Taigi, šios bylos esmė yra, kad e, ponui Lopesui buvo atimtos jo žmogaus teisės ir jo galimybė e, būti išrinktam. Jisai patikė peticiją e, Amerikos žmogaus teisų komisijai. Komisija ištyrė jo bylą ir padarė išvadą, kad vis dėlto jo politinės teisės buvo pažeistos, jis e, neturėjo teisės arba atimta buvo šią teisę iškelti savo kandidatūrą. Ir ši komisija nukreipė bylą Amerikos žmogaus teisų teismui. Ir apskundė Venezuelą. Teisme ši byla buvo išnagrinėta ir, e, kaip jau buvo, buvo galima tikėtis, buvo priimtas teigiamas sprendimas pono Lopeso atžvilgiu kad būtent buvo e, pažeista Amerikos e, žmogaus teisų konvencija, kad buvo pažeistos jo teisės kandidatuoti ir būti išrinktam, todėl Venezuela buvo paraginta prisimti atsakomybę ir gražinti visas būsas teisės šiam žmogui. E, nacionalinė rinkimo taryba privalėjo atšaukti administracinės sankcijas ponui Lopesui, kurios trukdė jam iškelti savo kandidatūrą. Ir jisai turėjo įgyti teisę vėl kandidatuoti ir ateityje taip pat išlaikyti šią teisę. Būtent šis sprendimas yra svarbus ne tik Lopesui, bet ir visiems kitiems asmenims, kurie yra panašioje situacijoje, kuriems buvo neteisėtai atimta teisė kandidatuoti į kokią politinę tarnybą. Taigi Amerikos žmogaus teisų teismas e, paragino Venezuelą atšaukti Lopesui e, taikomas sankcijas. Be to buvo paraginta e, šį sprendimą įgyvendinti ir pakeisti atitinkamą įstatymą, pagal kurį taikomas administracinės sankcijos uh, panašaus likimo žmonėms kaip ponas Lopesas, kad vėliau ateityje nebebūtų tokių sankcijų, nes jos prieštarauja Amerikos žmogaus teisų konvencijai. Taigi, vadinasi, toks sprendimas buvo priimtas teisme ir visos institucijos Venezueloje aršiai reagavo į šį sprendimą. Jos protestavo ir kritikavo šį sprendimą ir Venezueloje buvo priimtas a, kitas sprendimas, a, kuriame buvo pasakyta, tai būtent Venezuelos a, teisme a, buvo nustatyta, kad šis Amerikos žmogaus teisų teismo sprendimas neįgyvendinamas ir jis negali būti įgyvendinamas. A, buvo pasakyta, kad Amerikos žmogaus teisų teismo sprendimas gali būti įvairiai aiškiai nepriimtinas Venezuelos teismų sistemai. Tačiau šiais metais bus rinkimai į prezidentus. 13 metais bus dar kiti rinkimai į, į savivaldas ir tokie žmonės kaip panas Lopesas, jie nebegalės dalyvauti tose rinkimuose, nes jiems taikomi tam tikri apribojimai. Dabar Venezuela vis dėlto šiek tiek nusileido ir bando pritaikyti žmogus teisų sprendimą. Ir nacionalinė rinkimų taryba išbraukė iš e, savo teisės, priimau teisės aktų e, žodžius, kurie draudžia e, kandidatuoti panašiems persekėjimiems žmonėms kaip Lopesas į įvairias politinės tarnybas. Tačiau bet kokiu atveju panas Lopesas ir kiti panašaus likimo asmenims, nors politiškai turi galimybę kelti kandidatūras į politinius postus, tačiau joms trukdo administracinės procedūros. Žinoma, jie gali būti išrinkti, tačiau pagal administracinių teisės aktų nuostatas jie negali eiti pareigų. E, nesvarbu, ar jie būtų išrinkti ar ne. Vadinasi, e, Venezuela tarsi laikosi Amerikos žmogaus teisų sprendimo, tačiau jis ir neįgyvendinamas. Dabartinė situacija yra tokia. Politiniu požiūriu tokiems žmonėms yra leidžiama dalyvauti rinkimuose, tačiau administraciniu požiūriu jiems negalima eiti tų pareigų, į kurias jie yra išrinkti. Taigi dabar būtų logiška pasakyti, kad Europos komisija arba žmogaus teisų pakomitetis Europos parlamente e, galėtų padėti žmogaus teisų teismui, kad šis sprendimas būtų įgyvendintas Venezueloje. Galbūt reikėtų rezoliucijos arba kažkokio panašaus e, dokumento, kuriame atsispindėtų Europos parlamento pozicija, tai būtent, kad jūs E, kritikuojate tokius Venezuelos veiksmus. Kad susidaro tokia paradoksali situacija, kad žmonės e, politiškai gali būti renkami įvairius politinius postus, tačiau jiems administracinės teisės aktai neleidžia eiti į tų pareigų, į kurias buvo išrinkti. Tokiu atveju Europos parlamentas arba komisija turėtų išreikšti savo nuomonę. Tai būtent ir sukritikuotų tokią situaciją. Tai būtų puikus indėlis, tai būtent Europos indėlis į Amerikos žmogaus teisų sistemos stiprinimą. Uh, Ačiū, ponė Falkon, už tai, kad pristatėte konkretų atvejį Venezueloje ir paaiškinote, kaip sunku įgyvendinti sprendimus nacionaliniu lygmeniu. Uh, Išgirdėme apie, taip pat apie atvejus Kolumbijoje ir Brazilijoje. Pone Gercai, norėčiau paprašyti jūsų palūkėti, nes noriu sudaryti galimybę nariams pasisakyti, nes žinau, kad kai kurie nariai neturi laiko ir norėtų iš karto žodžiu klausimus, ar jūs neprieštaraujate. Jūs, jums tikrai bus sutiktas žodis šiek tiek vėliau, ponė Jimenez. Senora prezidente. Eh, Pone pirmininkė. Tokie klausimai kaip šiandienos yra labai svarbus, nes jie padeda mums susidaryti vaizdą apie sistemą Latino Amerikoje, nes e, Europos Sąjungoje kartais abejojame, kaip žmogaus teisų sistemos veikia kitur ir todėl svarbu išsiaiškinti, ar šalis e, gyvetina ar ir priima sprendimus dėl žmogaus teisų pažeidimų. Aš ypač atidžiai klausiausi apie Argentiną ir Čilę, kuriuose buvo pakeisti amnestijos įstatymai ir, ir stengiamasi užtikrinti aukoms patirtos žalos kompensavimą. Tai būtina daryti taip pat reikia nusikaltelius teisti, reikia užtikrinti teisę į teisybę ir orumą. Girdėjome ir apie paskelbtus apkaltinamosius sprendimus dėl e, tų, kurie nusikalto, nusikalto ir apie tai, kaip įgyvendinami teismo sprendimai. Aš tikiuosi, kad tas e, įgyvendinimo mastas e, iš, bus didesnis ateityje, kad gyvendi, bus geriau gyvendinami sprendimai. Gėda, kad kai kurios valstybės nepripažįsta šio teismo sprendimu. Mes įstatymų, kurie Europos Sąjungoje norėtumėme užsimti žmogaus teisų sklaida tose šalise. Aš esu delegacijos ryšiams su Meksika narė ir daug kartų esu lankiusis Meksikoje, esu susitikusi su e, nukentėjusiais žmonėmis. Taip pat rengiu pranešimą parlamente dėl paramos aukoms, todėl norėčiau pritarti kai kurių kalbėtų išsakytoms mintims dėl Meksikos įsipareigojimo įgyvendinti sprendimus susijusius su žmogaus teisų užtikrinimu. Dar daug reikia nuveikti. Mes norėtume, kad būtų e, didesnis bendradarbiavimas. Mes lankėmės Juarese, Huar, kai buvome Meksikoje ir susitikome su aukomis, taip pat kalbėjome su žmonėmis, kuriems e, pareikalauta didesnės apsaugos. Ir žinau, kad Meksikos vyriausybė pripažino savo atsakomybę keliais atvejais. E, Man taip pat padarė, buvo, padarė įspūdį jūsų pasisakymas, kad jums reikia, kad jūs mato, kad dialogas reikalingas, kad reikia keistis informaciją. Aš ypač siekiu įtvirtinti aukų teisės. Mums reikia keistis informaciją, pranešimais, uh, lankytis vieniems pas kitus, palaikyti nuolatinius ryšius, o ne tik tai nusiųsti vieną delegaciją ir paskui viskas nutrūksta. Taip pat svarbu užtikrinti institucinių gebėjimų kūrimą tose šalise. Ir savo pranešime aš būtent tai akcentuoju kalbant apie valstybės, kurios nebendradarbiauja su Amerikos žemynų žmogaus teisų sistemos institucijomis, paraginčiau jas daryti. Pone Andrikinė. Ačiū, pana pirmininkė, kalbėsiu šiandien lietuviškai. Noriu prisidėti prie kolegės Terezos Jimenez e, kalbos pradžios, kai jis sakė, kad aš, aš taip pat labai džiaugiuosi, kad šis, kad šis e, svarstymas šiandien vyksta. Kaip e, jums turbūt yra žinoma, šio pakomitečio delegacija praėjusiais metais lankėsi Hondūrė ir Meksikoje. <laughs> I can, yeah, all right. E, aš pirmiausiai noriu e, prisidėti prie Terezos Jimenės e, pasakymo, kad aš taip pat labai džiaugiuosi, kad šis svarstymas šiandien vyksta mūsų pakomitetyje. Galbūt jums yra žinoma, kad praėjusiu metu gegužės mėnesį šio pakomitečio delegacija lankėsi Meksikoje ir Hondūre. Jūs, pone Kantonai, paminėjote Hondūrą aš labai prašyčiau, kad jūs įvertintumėt situaciją, žmogaus teisų padėti Hondūre dabar. Aš labai gerai prisimenu mūsų susitikimus tenai ir e, susitikimą su ministrė, žmogaus teisų ministrė Ana Pineda, kuri mums tarp daugelio kitų problemų paminėjo ir teisėjų padėti. Kad teisėjai, kurie 2009 metais nepritarė valdžios pasikeitimui, toje šalyje buvo atleisti iš darbo. Ar jums žinoma ta problema ir ar komisija yra kokį nors sprendimą priemusi, kokias nors rekomendacijas pateikusi, kaip nors reagavusi. Aš labai džiugiuosi, kad ponas Sančias Falkon yra čia šiandien su mumis. Mes apie Leopoldo Lopes e, e, atvejį žinome jau gerokai, žinojome jau gerokai anksčiau ir norėjome matyti jį čia šiame pakomitetėje gerokai anksčiau, tačiau dėl įvairių priežasčių e, šitas svarstymas vyksta tik tai šiandien. Vakar Venezuelos ambasada man ir galvoju ir kitiems kolegoms atsiuntė paaiškinimą, kodėl e, Amerikos žmogaus teisų teismo sprendimas yra neįgyvendinamas. Ir taip jie, jie sako tą patį, laiškė ambasadorius rašo tą patį, ką jūs sakote, teismo sprendimas yra neįgyvendinamas. Aš noriu jūsų komentaro, e, kadangi jūs atstovaujate komisiją. Kaip jūs komisija reaguojate į tokį pasakymą šalies, kai teismo sprendimas yra priimtas ir jis turėtų būti vykdomas, jie pasako, jis yra nei, neįvykdomas, neįgyvendinamas. Ką tokia atveju, tokioje situacijoje jūs darote arba ką reikėtų daryti. Ir paskutinis pastebėjimas, neklausimas. Mes matom visą regioną, mes matom kaip regioną, bet mes matom ir didelius skirtumus tarp atskirų šalių. Mes matome Meksiką, pavyzdžiui, kurioje mes lankėmės mūsų delegaciją. Mes ten girdėjome daugelį susitikimų apie komisijos rekomendacijas, apie Amerikos žmogaus teismo, e, teisų teismo sprendimus, kad jie įgyvendinami gali būti sunkumų įgyvendinant vienokiu arba kitokiu, bet sprendimai įgyvendinami ir mes turim Venezuelą. Kita atveju, priešinga, kur yra pasakoma, ne, mes neįgyvendinsim tos sprendimus, neįgyvendinamas. Taigi, e, matom, kaip sakiau, regioną, bet kartu milži, didelius skirtumus tarp šalių. Ir aišku, jeigu tokį dokumentą renktų mūsų pakomitetį siūlytų arba Europos parlamentas priminėtų tai, ką jūs siūlėte, aš manau, kad jis turėtų didelę prasme ir, ir šiuose rūmose. Thank you, Madam Andrikine. Now it's... Ačiū, ponia Andrikine, dabar e, ponas Maja. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que es Pone pirmininkė, aš visiškai sutinku, kad su tuo, kad labai svarbu pasinaudoti Europoje prieinamomis priemonėmis, dialogu, bendradarbiavimu, taip pat Eurolato, parlamentinė asamblėje ir tai, taip prisidėti prie Amerikos žmogaus teisų sistemos stiprinimo. Žmogaus teisų pažeidimais tapusių uh, aukų, aukų teisų apsauga yra taip pat labai svarbu. Ir man atrodo, čia ne, esantis atstovai patvirtins, kad sudėti, e, yra sudėtingų, kai kuriais sudėtingų atvejų. Argentinoje, pavyzdžiui, negalioja senaties terminas nusikaltimams, tokiems nusikaltimams, e, kuriems senaties terminas galioja Ispanijos įstatymuose. Taigi mes tikrai turime daryti viską, ką galime ir jeigu kažkaip galime prisidėti prie Latino Amerikos žmogaus teisų sistemos stiprinimo, tai turime tai ir daryti. Turiu štai kokį klausimą. Komet minima ši žmogaus teisų sistema turima omeny Amerikos šalių organizacija, tos, tų šalių sistema. Ir atrodo, kad tos organizacijos nare turėtų tapti ir jungtinės valstybės Vokietijos. Ar jūs, kaip jūs matote, kaip jūs vertinate šią sistemą tokioje situacijoje? Ar ten ta nauja, naujai gimstanti regioninė institucija pavadinimu Samakas pakeis jūsų organizaciją? Ir norėčiau dar kai ką pasakyti, kalbant apie uh, kankinimo aukas ir dingusius be žinios asmenys. Jūs minėjote žmogų iš Venezuelos. Bet su visa pagarba ar jo politinės teisės buvo pažįstos ar ne, tai svarbi tema, tačiau yra Latino Amerikoje ir kitų e, žmogaus teisų pažeidimo, kaip su nužudytaisiais, kaip su bežinios dingusiais asmenimis. Taigi mano pradinis klausimas pirmajam kalbėtojui, kalbant apie Hondūrą. kiek žinau, pas jūs svarstoma byla, kurios tikslas, teismo procesas vyksta, kurio tikslas išsiaiškinti e, valstybės perversmo lyderių vaidmenį dėl pono Sančias Falkon pasisakymo. Venezueloje, kiek žinau, galbūt jūs, jūs galbūt tai neiksite, bet Venezueloje yra 600 pareigūnų, kurių atžvilgių paskelbtas nuosprendis, jog jie negali eiti pareigų valstybės tarnyboje. Ir tik 30 procentų iš jų yra opozicijos partijų atstovai, apie 50 procentų iš jų yra e, vyriausybės valdančiosios koalicijos rėmėjai. Taigi atrodo, kad taikomas partinis e, požiūris, priimant tokius sprendimus. Ponas Lopes Mendoza buvo paskelbtas vienu iš tokių žmonių dėl to, kad jis dėl savo veiklos praeitie, jis palaikė 2002 įvykdytą perversmą, tai be abejo svarbu, tačiau kitas svarbus dalykas yra tai, kad jis prarado teisę kandidatuoti, nes, nes jis išvaistė 60 milijonų e, bolivaro e, iš, e, su naftos verslu susijusio fondo. Tai, taigi reikia nagrinėti tokius sukčiavimo atvejus, kurie prieštarauja gero valdymo principams, kuriuos privalėtų taikyti visi valstybės pareigūnai. Taigi, ir jis nusprendė nepakandidatuoti, kiek žinome, jūs geriau negu aš žinote kokia yra opozicijos padėtis Venezueloje. Jeigu jie nesusitelks, nes Venezuelos aukščiausiasis teismas yra labai aiškiai pa pareiškęs, kad visi opozicijos nariai gali naudotis visomis savo teisėmis. Jie gali balsuoti bei jie gali kandidatuoti, kad būtų renkami. Nors jie teigia, kad jie negali tų teisų užsitikrinti. Teismas teigia, kad tas asmo prarado savo politinės teisės, tačiau jis gali kandidatuoti, jis gali dalyvauti rinkimuose, jeigu nori. Man atrodo, kad šiuo konkrečiu atveju politinės teisės, politinės teisės nepašytos, jiems, joms grėsmė neiškilo, nes jis gali kandidatuoti. Galima svarsyti, ar jis bus išrinktas, tačiau to net neteks svarsyti, nes jis neketina kandidatuoti. Taigi, bet šio konkretaus atvejo, man atrodo, svarbiausias dalykas yra tai, kad turime pasinaudoti Europoje prieinamomis priemonėmis per politinį bendradarbiavimą ir dialogą, taip pat Eurolato parlamentinė asamblėje, nes tai yra formas, kuriame galime susitikti su įstatymų kuriejais, kolegomis iš kitapus Atlanto ir bandyti stiprinti mums prieinamomis priemonėmis bendradarbiavimo, užtikrinant žmogus teisų pažeidimo aukomis tapusių asmenų teisinę apsaugą. Ačiū ponia Maier. Dabar savo sąraše matau keletą kalbėtojų ir manau, kad tema yra tikrai įdomi ir dirbti galime iki penktos valandos. Bet norėčiau paprašyti, kad jūsų nepamiršti, kad laiko neturime mm, labai daug, ponas Obiols. Primero, porque... Gils, aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, aš manau, kad mes galime būti labai patenkinti tais pranešimais, kuriuos išklausėme. Iš tiesų, mums, mūsų darbui, tai jie labai buvo naudingi ir suteikė daug informacijos. Kitas dalykas, tai šiais pranešimais buvo padidintas Amerikos žmogaus teisų sistemos matomumas. Tai būtent mes supratome, kokios problemos logistinės, politinės ar kitokios kamuoja šią sistemą. Ir mes e, Europos parlamente vis dėlto e, e, prie bendros pozicijos, kad turime remti tokią sistemą. Tačiau aš dabar norėčiau konkretų punktą aptarti, kurį paminėjo pane Jimena Rajas. E, jūs kalbėjote apie situaciją Kolumbijoje, e, kuri mane labai neramina. E, ten kalbama apie advokatų bendryje. Aš ne tik todėl paminiu šią situaciją, kad jiems, tiems advokams yra grasinama ir struktūrinė prievarta taikoma, valstybės prievarta taikoma prieš šią advokatų bendryje. Tačiau man e, susidaro ir įspūdis, kad už tos problemos, e, aš čia nesigilinsiu detalės, aš manau, kad už tos problemos e, slypi kažkokia strategija. kad būtent e, būtų delegi, delegitimuota e, šita Amerikos žmogaus teisų sistema, kad būtų atimtas jos teisėtumas ir būtų jinai diskredituota. Aš norėčiau, kad šis panas Čiriboga įvertintų visą šią situaciją. Abjols and now Mr. Cortes Laster, the chair of the... Ačiū, ponė Abjols. O dabar e, Meksikos delegacijos vadovas teiksiu žodžiu. Ačiū. Aš e, kalbėsiu irgi trumpai nes mano kolegos jau pateikė įdomių minčių ir pakankamai nemažai, būtent kalbant apie tai, ką pasakė kolegas Jimenez ir kiti kolegos apie aukas Meksikoje. Dabar dėl pono Čiribogos pasisakymo. Taigi, kokį vaidmenį mes galime atlikti kaip teisės aktų leidėjai tiek mm, ES lygių ir tiek E, atskirų valstybių lygių, kad būtų užmėgstas e, atitinkamas dialogas. Taigi, e, Europos parlamento delegacija ES ir Meksikos ryšiams labai intensyviai nagrinėja įvairius klausimus susijusius su, Meksima, su Meksika ir mes jau daug prieimėm sprendimų ir padarėme išvadų. Ir mes galėsime pristatyti savo išvadas po kelionės į Pietų Ameriką. Mes buvome pakviesti į Pietų Ameriką. Ir praėjusią e, gruodį e, delegacijoje mes e, vystėme specialų dialogą dėl žmogaus teisų situacijos Meksikoje. Ir ši diskusija iš tiesų buvo labai išsami ir jinai turėtų būti tęsiama. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir prisidėti prie mūsų bendradarbiavimo ir paskatinti visas frakcijas e, bendradarbiauti šiame dialoge, kad mes atskirose valstybėse spręsime žmogaus teisų e, klausimus. Ačiū. Įvyko diskusija su mm, parlamento narių pasisakymais. Žinau, kad pora ambasadorių prašo žodžio, bet nepamirškite, kad jūs galite kalbėti neilgiau nei 3 minutės. Pirmiausia, ambasadorius Garcija iš Venezuelos. Ačiū. Aš apgailestauju dėl to, kad man tenka komentuoti pono Lopes Mendoso atvejį. Šiuose bendrai labai įdomiose kitais požiūriais diskusijose. Vienas iš sunkumų iššūkius, su, kuria, su, su, kuriomis, su kuriais susiduria žmogaus teisų institucijos visame pasaulyje, yra E, tai, kad tenka turėti reikalų su progresyviamis Latino Amerikos šalių vyriausybėmis. Taigi, kai, kaip jūs įsivaizduojate tokią situaciją, jei kažkas atvyktų į Europos parlamentą ir imtų teikti, kad, kad kai imtų skleisti neteisingą, pusiau melagingą informaciją ir sakytų, kad ponas Lopes yra tapęs e, auka. 2002-aisiais jis dalyvavo valstybės perversme, jis dalyvavo taip pat savavališkai sulaikant ministrus ir savo veiksmais jis pažeidė pagrindinės esminės žmogaus teisės. Ir, ir jis turėjo galimybę pasinaudoti amnestiją, kurią paskelbė Venezuelos vyriausybė, siekdami atkurti politinį stabilumą šalyje. Laimiai, kaip matome, šis sprendimas davė vaisių. Ponas Lopes turėjo galimybę prisijungti prie politinės partijos, jis galėjo, planavo kandidatuoti į politinį postą, tačiau vakar jis nusprendė e, savo kandidatūrą atsiimti. Aš tikrai apgailestauju, kad jo atvejs buvo pasakytas taip šališkai ir nesubalansuotai. Gaila, kad Venezuelos teisės ekspertų šiame posėdėje nėra ir jie galėtų paaiškinti, kodėl uh, Amerikos žmogaus teisų teismo paskelbtas sprendimas negali būti gyvendintas Venezueloje. Visų pirma dėl to, kad ponas Lopesas turi visas politinės teisės ir gali jomis naudotis. Reikia suvokti konstitucijos galiojimo aprepti ir tai, kokie šalyje galioja nacionaliniai įstatymai. Mes negalime sutikti su tuo, kad Venezuelos piliečiai atvykę čia tei, į Europos parlamentą teigia, jog jie yra persekiojami. Ačiū. Thank you, ambassador. I think... Ačiū ambasadoriau. Mes čia kalbėjome apie įvairias šalis, daugiau ar mažiau progresyves pagal jūs. Taigi čia nebuvo bandymas kovoti su progresuojantis vyriausybėmis Latino Amerikoje, nes e, ir Europos lygmenių trūksta e, teismų sprendimo, žmogaus teisų sprendimų, e, sprendimų, teismo sprendimų įgyvendinimo. Taigi toliau ponas Rivera, trys minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamis pakomantičio nariai. Man didelė garbė kalbėti apie e, bylą Kolumbijoje pagal žmogaus teisų teismo sprendimą 2005 metais buvo sutarta dėl žalos atlyginimo aukoms, kuomet jie žmonės buvo nužudyti 2005 metais. Jų šeimoms bus e, tinkamai e, kompensuota ta žala. Siekiant įgyvendinti teismo sprendimą, nepriklausomas teismas Kolumbijoje spalio mėnesį nusprendė, buvo nuspręsta, kad Rodrygėsas, Kortėsas ir kiti žmonės nebuvo aukos. Ir tai buvo nuspręsta atlikus tyrimą ir prieimus sprendimą. Taigi, vadinasi, tos žudynės buvo iš tikrųjų baisus dalykas ir Kolumbijos valstybė E, ėmėsi tyrimo ir spalio 30, ir atsiprašau, lakryčio 31 dieną Europo, Amerikos žmogaus teisų teisme buvo uh, e, įvykdymti klausimai ir ten buvo išvardytos visos aukos uh, ir visi uh, sprendimai, kurie buvo priimti Kolumbijoje. Tačiau buvo nuspręsta, kad vis dėlto Kolumbija išmokėjo kompensacijas, skyrė žalos atlyginimą ir įvykdė savo įsipareigojimus pagal e, žmogaus teisų teismą. Amerikos žmogaus teisų e, teismas pareikalavo, kad būtų faktai išnagrinėti ir e, Kolumbijos prezidentas paprašė, tiksliau, ne, tiksliau e, teismo pirmininkas paprašė kanceliarijos, kad būtų kreiptasi į Amerikos valstybių organizaciją ir šita, šitas, šita byla, šitos žudynės dar kartą būtų iškeltos e, nagrinėjimui. Ir Kolumbijos vyriausybė pareiškė, kad gera valia atlygins žalą aukoms Tačiau e, paaiškėjo, kad e, kai kurie žmonės net nėra aukos, kuriems turėjo būti atlyginta žala. Žinoma, e, aukoms Kolumbija tikrai atlygins žalą, tai būtent toms aukoms, kurios yra pripažintos, nustatytos. Taigi, ponė pirmininkė, iš tiesų aš turėjau paaiškinti šią situaciją. Vadinasi, yra politinė valia Kolumbijoje vyriausybė teigia, kad jį remia Amerikos žmogaus teisų teismą. Ir man, ir man atrodo, kad Kolumbija ir e, teismas bendradarbiauja puikiai. Also, uh... Ačiū, ponia ambasadoriau. Ponas Menka iš Meksikos ambasados paprašė žodžio taip pat trumpai pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Meksikos vyriausybė turi biurą Briuselėje ir mes dėkojame Jums už galimybę dalyvauti keičiantis nuomonėmis, svarbiamis temomis, e, kurios susijusios su pakomitečio dar, darbu. Dėja, ambasadorius negalėjo, lank, ne, ne, negalėjo atvykti į šį posėdį, tačiau jis prašė perduoti Jums Meksikos atsidavimą Amerikos žmogaus teisų sistemai ir įvairioms jos organizacijoms Kaip jau žinote, Meksika yra pasirengusi stiprinti šią sistemą ir prisidėti prie jos darbo. Noriu pateikti du pavyzdžius, kurie tai patvirtintų. Pirmiausia, sprendimai priimti dėl žmogaus teisų teisėjų sprendimų ir e, žmogaus teisų gynėjų sprendimų Meksikoje rodo, kad mes siekiame apmokyti Meksikos e, teisėjus, kad jie sugebėtų interpretuoti ir gyvendinti žmogaus teisų sistemos sprendimus. Ir Meksika patvirtina savo atsidavimą dirbti su šiuo žmogaus teisų e, mechanizmu ir e, dėkojame už galimybę mums čia apsilankyti. Ir dėkojame Jums už pagalbą Meksikos vyriausybei. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Gertsui penkiams minutėms. Ačiū ponė Lochbiller už šią labai įdomią diskusiją. Labai gaila, kad neturime daugiau laiko, nes tema iš tikrųjų nusipelno daugiau laiko. Iš e, savo pusės norėčiau išdėsti šešis dalykus per penkias minutės. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad ES daug vertės teikia nepriklausomų organizacijų tarptautiniam stebėjimui, ar tai, tas darbas būtų e, tarptautinių lygmenių ar vietinių lygmenių, kiek tai susijęs su žmogaus teisų situacija šalyse. Ir mes remiame Amerikos žmogaus teisų sistemą. Be to, iš principo, e, dvi sistemos - Europos sistema ir Amerikos sistema yra kaip brolius ir sesuo, kurios gimė ir plėtojosi lygiai grečiai. Taigi mes džiaugiamės bendradarbiavimu e, ir e, kryžminimuos tų dviejų sistemų e, Europos taryboje Strasbūje. Taip pat mes remiame Afrikos sistemos stiprinimą ir e, Azijos e, sistemos kūrimą. Antra, mūsų parama e, Amerikos sistemai vyksta įvairiais būna, ką e, susumavo, rezumavo e, panaribeiro dvišaliai pagrindų, pavyzdžiui, su šalimis kaip Meksika ar Kolumbija, Meksikos ambasadojos atstovas ką tik kalbėjo, demaršais, pareiškimais, pavyzdžiui, ponios Aštos, Ašton balsų ir e, finansinę paramą. Čia buvo kalbama apie iššūkius kylančius, apie iššūkius kylančius įgyvendinant teismo sprendimus ar komisijos e, rekomendacijas. Suprantame, kad būna sunkumų, kiekviena šalis turi specifinių aplinkybių ir tokius sprendimus gali būti sudėtinga gyvendinti. E, pone Lochbiller e, minėjo ir Europos patirtį, sveiki atvykę įstoję klubą. Tačiau mes bandome palaikyti ryšius su šalimis dėl gyvenimo problemų, ypač tokiais atvejais, atvejais kurios minėjo Kolumbijos ambasados Jimenarėjas ar kitais atvejais. Kyla nerimas ypač tuomet, kuomet gyvendinimo prieštaringumai E, kelia klausimų dėl teismo integralumo ar nepriklausomumo. Ir tai tada pradeda kelti nerimą. E, mes nenorėtume, kad regioninė sistema tokia kaip amerikiečių ar Europos sistema būtų pakirsta, nes jų vaidmuo labai svarbus regione skleidžiant uh, tarptautinius ar e, žmogaus teisų standartus. Ketvirtas dalykas - pilietinė visuomenė e, atlieka labai svarbu vaidmenį Latino Amerikoje, visame Amerikos žemynė, remiant e, Amerikos mechanizmą dėl prieigos į teismus ar teismą įgyvendinant teismų sprendimus, informuojant visuomenę. Ir mes remiame pilietinę visuomenę, per politinius dialogus, dialogus žmogaus teisų dialogus su šalimis partnerėmis, taip pat ir finansiškai per Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Penkta. Finansiniai ištekliai. Čia yra mano kolega iš kito direktorato, su kuo mes koordinuojame veiklą. Žinoma, niekas negali panaikinti valstybių narių atsakomybės Amerikos sistemoje tinkamai finansuoti teismą ir komisiją. Tai yra jų pirminė atsakomybė. Tačiau ES, nuo, ypač nuo 2005 metų iki 2011-2012 metų, pademonstravo, kad jį e, kūrė dedikuotus e, projektus, e, remdama komisijos ir teismo darbą, atitingų pranešėjų darbą ir mes tikimės toliau tikimės šį darbą tęsti. Norime paraginti komisiją ir teismą taip pat ieškoti alternatyvių finansavimo būdų. Pavyzdžiui, rengiant bendrus, bendras paraiškas pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Paskutinis e, dalykas, tai yra politikos dialogas. Komisija ir e, sistema yra pasirašę memorandumą 2005 metais. E, vasario 27 dieną pirmą kartą įvyks e, Amerikos sistemos ir ES politikos dialogas ir tikimės, kad žmogaus teisų, žmogaus teisų dalį bus atsižvelgiama ir tikimės, kad Amerikos sistemos delegacija galės dalyvauti ir galėsime pakalbėti apie bendradarbiavimą ir, žinoma, mes norime, kad e, ypatinga e, vieta bus skirta žmogaus teisų diskusijai. Ačiū, ponė Gercai. Jūsų pasisakėme buvo daug naudingos informacijos. Ir išgirdome apie daugelį įdomių iniciatyvų, kurias rengėsi paremti išorės santykių tarnybą. Suprantu, kad daug laiko nėra, bet yra daugybė e, klausimų, iškeltų klausimų, kurie skirti ne visiems kalbėtojams. Pone Falkonai, prašyčiau jūsų e, labai trumpai atsakyti ir pristatyti pono Lopes atvejį. Paskui kreipiuosi į poną Kanton, kuris užsirašinėjo klausimus, grįžti prie konkrečių klausimų. Manau, kad pagrind... bendrų diskusijų nereikėtų inicijuoti iš nuo. Pone Falkonai, žodis jums pirma. Pasistengsiu kalbėti konkrečiai. Kai jūs sakėte, kad e, žmogaus teisų padėties kitoje šalyje svarstymas yra abejotinas tokiame posėdėje kaip šis. Man atrodo visiškai priešingai kova su autoritarizmu, fašizmu. Ir, ir iš esmės yra bandymai užtikrinti, kad žmogus teisės neišnyktų ateityje. Kalbant apie tai, už ką ponas Lopės yra, už ką jam pritaikytos sankcijos, teigiama, kad tai yra korupcija. Tačiau uh, Mes kalbame apie nepelno siekiančią organizaciją, nepelno organizaciją ir apie tai, kokį sprendimą jis priėmė dirbdamas meru. Vien... Ir ta byla niekada nebuvo svarstama teisme dėl to, kad tai nebuvo susijęs su jokiamis teisminė, įstatymuose numatytomis sankcijomis. Tas atvejs, e, kalbame apie dešimties metų senumo atvejį, tačiau niekad, byla niekada nebuvo svarstama teisme. Jeigu jis būtų buvęs patrauktas į teismą ir teisiamas būtų visai kitaip, tačiau taip niekada nebuvo. Kai kalbate apie apie 60 milijonų bolivarų pasisavinimą, prokuroro tarnyba, kuri atliko tyrimą, netaikė įprastinės normalios procedūros. Tai yra, kai asmuo apkaltinamas lėšų pasisavinimu, e, suteikiama galimybė pasitaisyti lėšas, gražinti, tačiau taip neįvyko. Jokio korupcijos atvejo ten nebuvo tie, kurie negali naudoti savo politinėmis teisėmis. Ne tik ponas Lopes, kalbame apie daug žmonių, kurie dalyvauja politinėje kampanijoje ir jie gali naudotis visomis savo teisėmis. Tačiau čia jau bandome viską pernelyg komplikuoti, nes aukščiausiasis teismas pareiškė, kad kandidatai gali kad tie asmenys gali kandidatuoti, tačiau net jei jie bus išrinkti, jie negalės užimti to posto, į kurį jie būtų išrinkti, nes jie esą nebūt, negalėtų dėl kitų priežasčių eiti tų pareigų. Na, tai tiesiog yra apsimetinėjimas. Žmonės, kurie negali naudotis savo teisėmis, didžia dalimi yra valstybės tarnautojai Galima cituoti skaičius, daugelis teiks, kad 80 procentų iš jų yra opozicijos rėmėjų, tačiau vienas dalykas, kurio nepaniksite, nei vienas aukšto rango valstybės tarnautojas iš valdant iš palaikančių valdančiąją vyriausybę ne, nebuvo, nenukentėjo nuo tokio sprendimo. Nį vienam iš jų nepaskaltas toks sprendimas. Ačiū. Man tenka nelengvas uždavinys, pabandysiu atsakyti į iškeltus klausimus. Stengsiuos kalbėti trumpai, nes laiko turime nedaug. Visų pirma, apie Hondūrą. Buvo pora klausimų apie Hondūrą. Norėčiau visų pirma paaiškinti, kad būtų nebeliktų jokių abejonių, kad Hondūrai vyko valstybės perversmas pagal Amerikos žmogaus teisų sistemą. Jeigu ginkluotas įsiveržė į prezidento būstinę ir grasindamas ginklu liepi išvykti iš šalies, tai yra valstybės perversmas ir komisija tai yra aiškiai paskelbusi. Ir atsižvelgianti tai, E, buvo susibūrusi demokratijos teis, demokratiškų teisėjų grupė, kurie priešinosi valstybės perversmų. Jiems buvo paskelbtos sankcijos, bausmės ir tos bausmės vis dar galioja. Tas klausimas neišspręstas. Šiuo metu e, Amerikos žmogaus teisų teismas svarsto bylą šiuo klausimu, tačiau aš nes, nepristatinėsiu tos bylos visų detalių. Dabar perinu prie kito klausimo. E, asmenų dalyvavusių valstybės perversme klausimas. Ir rimtas tyrimas šiuo klausimu nebuvo atliktas. Mes neturime pakankamai informacijos. Kai kuries atvejais perversmo dalyviai sulaukė dosnių dovanų iš, iš valdžią perėmusių asmenų. Ir dar kartą kalbant apie perversmą. O visi OAS nariai dalyvavo nagrinėjant, koks buvo atsakas į uh, perversmą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes neužfiksavome jokių ženklesnių e, Amerikos žmogaus teisų sistemos pokyčių dėl to. Ir bet kokie pakeitimai, pokyčiai, kurie bus siūlomi ateityje, turės būti labai kruopšiai išanalizuoti ir tai užtruks, nes sistema formavosi penkis, penkis dešimtmečius ir todėl ji yra tikrai sudėtinga. Toliau padėtis Kolumbijoje. Norėčiau padėkoti ambasadoriui už jo išsakytą paramą Amerikos žmogaus teisų sistemai. Noriu padėkoti ir Meksikos ambasados atstovui. mat, dėl Matpieripano sprendimą dėl to priėmė abiejų Amerikų žmogaus teisų sistema ir kaip ir Europoje žmogaus teisų teismo sprendimai yra grindžiami informacija, kurią jis gauna iš šalies. Mes negalime atlikti savo tyrimo, nes man peripan atveju uh, informaciją apie tyrimą, nes dabar vyksta tyrimas, ar, ar kalbant apie tą atvejį, tie žmonės tapo aukomis ar ne. Tuo konkrečiu atveju tyrimą atliko pati Kolumbijos vyriausybė. Kolumbijos vyriausybė priejo išvados, kad tie asmenys tapo aukomis tuo konkrečiu atveju. Gali būti, kad jie nebuvo, kad jie netapo aukomis. Tai reikės išanalizuoti ir tyrimą atlikti labai kruopščiai, nes negalime toleruoti situacijos, kurioje pagal įstatymus asmenys tapo aukomis, tačiau iš tikrųjų praktiškai jie tarsi nėra aukos. Reikia tai išsiaiškinti, kad neliktų jokių abejonių. Informaciją mums pateikė Kolumbijos vyriausybė. Mes manome, kad e, reikia mąstyti apie reformą. Ir aš manau, kad bet kokia šios sistemos reforma turėtų užtikrinti, kad iš, būtų išplėsta uh, žmogaus teisų apsauga. Mes norime didesnės, geresnės apsaugos, o ne dabar galiojančios sistemos sumažinimo. Mes nenorime, kad mūsų rankos būtų surištos dėl tos reformos. Dėl atitikties ir įgyvendinimo, dėl sprendimų įgyvendinimo uh, Tai yra svarbiausias dalykas. Kaip jau pasakyta, neužtikrinamas visiškas įgyvendinimas. Iš tikrųjų, mūsų lūkesčiai dažnai yra nu, nuviliami, mes stebime tik tai simboliškus žestus. Reikalingų įstatymų prieimimas yra svarbus, finansinė kompensaciją aukoms, vyriausybės, taip pat svarbu, kad vyriausybės pripažintų savo atsakomybę. Dažnai tas įgyvendinimas būna labai menkas ir tokie esminiai klausimai kaip teisingumo užtikrinimas yra svarbiausi. Tačiau jeigu nebaudžiamumas išliks, tai toliau bus pažydinėjamos žmogaus teisės. Mes turime turėti galimybę tirti žmogaus teisų pažeidimus regione. Taip pat turėti galimybę užtikrinti, pavyzdžiui, mūsų sistemos ir Europos žmogaus teisų sistemos mainus. Taip pat turime turėti galimybę išsiaiškinti, kokie pažeidimai įvykdyti neseniai ir ankstesnių laikotarpių praeitie galima pasiekti visiško sprendimų įgyvendinimo tik tuo atveju, jei įgyvendinimas tų sprendimų nepriklausys nuo valstybės ar vyriausybės politinės valios. Kažkokia išorinė jėga negali primesti sprendimo, reikia mechanizmo egzistuojančio šalyje, kuris verstų vyriausybę gerbti teismo priimamus sprendimus ir juos įgyvendinti. Taip nėra daugelie pasaulio šalių. To nėra ir regione, mūsų atreme regione, Kolumbijoje, Kastarikoje. Nemanau, kad galime pacituoti gerų pavyzdžių vertinant nacionalinės sistemas. Meksikoje veikia aukščiausiasis teismas Argentinos aukščiausiasis teismas ne, nesutiko su Amerikos e, žmogus teisų teismo sprendimu, tačiau jį, jam pakluso, jį įvykdė. Taigi yra kai kurių pozityvių ženklų, tačiau kol nebus visiško to teismo primamų sprendimų gyvendinimo, tol nebus tikros pažangos. Dialogas yra dvipusis procesas. Galime diskutuoti nacionalinius mechanizmus, e, kaip jie funkcionuoja ES sistemoje ir Amerikos žemynų šalise ir kaip užtikrinamas e, sprendimų įgyvendinimas nacionalinėje sistemoje. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad mums reikia koordinavimo Taip pat reikia bendradarbiauti, siekti žmogaus teisų užtikrinimo visame pasaulyje. Svarbios pažangos pasiekta. Svarbiausia diena buvo ta diena, kuomet buvo patvirtinta visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Ir toks bendradarbiavimas yra išties labai svarbus. Finansinė parama, kurios sulaukėme iš Europos komisijos, yra labai naudinga. Nemažai Europos valstybių yra e, suteikia ženklę finansinę paramą, turime į Prancūziją, Švediją, Niderlandus, Norvegiją. Galbūt pamiršau kai kurias valstybės ir atsiprašau, jeigu kai kurių nepaminėjau, bet daugybė Europos valstybių e, parėmė e, mūsų žmogus teisų sistemą ir tikiuosi, kad tai bus ir ateityje. Ačiū, ponė Kantonai, ačiū visiems kalbėtojams už jūsų vertingus pasisakymus. Taigi dabar parlamente mes turėsime daug minčių, pažiūrėsime, ką mes galėsime nuveikti vėliau. Aš per pietus sužinojau iš, iš jūsų, kad yra dvi valstybės, apie kurias daug mm, nekalbėjome. E, dar neratifikavo Amerikos žmogaus teisų konvencijos, tai yra Junktinės Amerikos valstijos ir Kanada. Ir kadangi mes žiūrime daugiausia į Pietų Ameriką, mes vis dėlto neturėtume pamiršti ir šių Šiaurės Amerikos valstybių ir turėtume paklausti jų, kodėl jos neratifikavo, nes ponas Karteris, buvęs prezidentas, pažadėjo ratifikuoti E, šią konvenciją ir e, reikės pasitarti ir su Kanados vyriausybė, kodėlgi neratifikuotas tas sutartis. Taigi ačiū. Jums visiems aš dabar tikriausiai pasirodys nemandagi, bet nepasakysiu jums e, viso gero, neatsisveikinsiu, nes mes neturime laiko. Aš matau poną Tavarešą, kuris dar norėtų išgirti, išgirti atsakymą iš išorės veiksmų tarnybos. Aš matau, kad komisijos atstovai gali jau atsakyti. Ar, ar jūs pasirengę? Taigi, jūs, e, e, gerbimi kalbėtojai, galite jau eiti. Ačiū Jums. O, o dabar norėčiau suteikti žodį e, komisijos nariams, komisijos atstovams dėl neteistos migracijos įstatymo Izraelyje. Sorry. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, salėje yra šiek tiek triukšmo. Is his name Schmidt? Christina. Okay, now I am a little bit more strict. I... Dabar būsiu griežtesnė. Prašau tų, kurie nenori išgirsti šio atsakymo arba susieskite. Uh, arba išikite iš salės. Ačiū, ponia pirmininkė. Tai tikrai svarbus klausimas. Aš atsiprašau, kad aš turėjau būti susitikime su, uh, san, su komisija santykiams su Izraeliu ir negalėjau ateiti į šį posėdį. Svarbiausia, reikėtų pasakyti štai ką. Po to, kai buvo paskelbtas šis įstatymas ir prasidėjo diskusijos, uh, mes susisiekėme su kolegomis Izraelyje, nes svarbiausia, mes manome, yra atskirti tarptautinius įsipareigojimus, Ženevos konvenciją, jos protokolus ir, ir vertinant iš atsakymo, kurį pateikė Izraelis, tai valstybės valstybė yra suvereni ir ji gali priimti įstatymus, kurių tikslas užtikrinti, apsisaugoti nuo kylančių grėsmių. Taigi tai nepaprastai sudėtingas opus klausimas, jo e, tolesnį vystimąsi mes stebėsime ir mes e, jį svarstysime jį, jį nagrinėsime e, imigracijos ir žmogaus teisų komisijos sustikimą, kuris turėtų vykti balandžio mėnesį. Tačiau atsakydamas, aš negaliu taip vienpusiškai tiesmukai atsakyti gerbiamam parlamento nariui. Nes šiuo atveju kal, svarstome, kalbame apie tai, kad įstatymas Izraelija galioja nuo 1954-ųjų, jis buvo pakeistas ir tai yra įstatymas dėl e, apsisaugojimo nuo in, šnipų infiltracijos Izraelio teritorijoje ir tai susijęs su E, su imigrantų teisės reglamentuojančių įstatymų, prieglopsčio prašančių asmenų įstatymų ir Izraelis taiko Ženevos konvenciją, kurią jis yra ratifikavęs. Tačiau iškyla pavojus, kad vadovaujantis tuo įstatymu dėl apsaugos nuo šnipų infiltravimosi galima nepaisyti, pažeisti Ženevos konvencijoje numatytas teisės, nors Izraelis yra ratifikavęs tą konvenciją ir visas kitas žmogaus teisės ryties konvencijas. Taigi mes labai atidžiai stebėsime, kaip keisi situacija šioje srityje, remiantis įstatymų dėl valstybės saugumo negalime teikti, kad tas įstatymas, kad jo nuostatos pažeidžia Ženevos konvenciją. Tačiau tokia grėsmė egzistuoja ir, ir pavojus yra nemažas ir atsakydamas gerbiamam parlamentarui noriu pasakyti, kad mes tą klausimą kėlėme ir rem, remdamėsi gautų atsakymų yra tai, kad Izraelis yra pažadėjo, patikino, kad laikysis konvencijos nuostatų. Ačiū. Dabar ponas Tavaris, ačiū ponė pirmininkė. Aš matau, kad vyko keturi pos. Aš uždaviau keletą klausimų. Atsakėte kai kuriuos iš jų, ką jūs nuveikėte, kokie susitikimai bus su Izraelio valdžios atstovais. Taip pat sakėte, kad Izraelio valstybės saugumo įstatyme tai nenumatoma, tiesiog to įstatymo gyvendinime gali būti pažeista Ženevos kon konvencija. Ir tai iš esmės tai yra atviras klausimas. Ir e, kaip surinkti, kaip gauti duomenų, kaip, ar kaip tas įstatymas įgyvendinamas. Aš ir lankiausi knesete sausio 9 Iš tikrųjų, kaip gauti tokią informaciją? Ar iš Izraelio delegacijos tikitės gauti testinės informacijos apie tai, kaip bus įgyvendinamas tas įstatymas, ar galbūt galėtumėme gauti kažkokią ataskaitą raštu, kad būtų galima sekti, kaip yra įgyvendinamas tas įstatymas? Iš tiesų, tokia dvasia mes ir e, rengėmės toliau dirbti. Svarbu ne pats įstatymas, o e, reglamentas numatantis to įstatymo įgyvendimą ir tai, kaip tas įstatymas bus įgyvendinamas. Kaip žinote, visose ES e valstybėse e, taikomas Ženevos konvencijos principas, kad asmenys negražinamis į tas teritorijas, kuriems gali grėsti pavojus. Ir būtent tokios nuostatos įgyvendinimo reikalaujama. Be abejo, sunku bus gauti informacijos ir duomenų apie tuo konkrečiu atveju, kai, pažiūrėjau, gausmas asmo bus paskelbtas, priskirtas teroristų kategorijai ir sugražintas. Bet tai, na, ga, tai priklauso nuo kiekvienos valstybės darbo skaidrumo. Mums svarbiausia, kad būtų nepažeista 51 žemės konvencija ir, ir nebūtų pažeista asme, tas paž, pažeidžiamas asmenų nepaž, ne, negražinimo principas. E, Izraelio, Izraelio galiojančios nuostatos dėl apsaugos nuo infiltruotų šnipų gali būti taikomos asmenims, kurie gali būti iš tokių šalių tai yra svarbiausias dalykas, bet mes jums teiksime informaciją. Kaip suprantu, to reglamento rengimas dar neužbaigtas. Jūs nežinote dar, kiek bus vėluojama. Ačiū. Okay, so thank you. And it also makes clear that... Ačiū ir aišku, kad šis klausimas pas mus bus keliamas dar keletą kartų. Ačiū. Toliau, dešimtasis klausimas, skaitimasis nuomonės apie žmogaus teisų padėtį Alžyre. Tai darysime dabar kartu su Europos parlamento delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Agrebo, Arabų Magrebo sąjunga. Tai čia pas mus yra ponas Panceri. Ir mes laikomės nuostatų, kad kiekviena sesija skirta kadangi yra kiekviena, vienai regiono šaliai, tai jūs, ponia Patseri, tapote dažnas mūsų svečias. Ačiū, kad atvykote, tačiau jums tai reiškia daug daugiau darbo, nes jūsų delegacija rūpinasi ryšiai su nemažai šalių. Taigi ačiū, kad atvykote pas mus. Kaip sakėme jau, kiekvieną kartą kalbame apie skirtingą šalį ir kol kas lyginami su pokyčiais kitose šalis, šalise Alžyrų neskirdome tiek dėmesio. Ne, buvo tam tikrų neramumų Alžyro sosnėje 2011 metų pradžioje, bet kiek žinau, nematėme jokių masinių protestų iki šiol. Nepaisant to, yra nemažai žmogaus teisų problemų Alžyre ir apie tai kalbėsime šiandien. Kita vertus, matome, kad Alžyras turi e, pozityvę istoriją ratifikuojant žmogaus teisų priemonės ir e, turi patirti tautų, su jungtinių tautų žmogaus teisų taryba, įkvietė pranešėjus iš jungtinių tautų atvykti ir stebėti situaciją. Pasakęs, kad tai yra gerai, dar reikia pasakyti, kad 11 metų vasario mėnesį e, buvo panaikinta nepaprastoji padėtis, e, tai yra pozityvu, tačiau mūsų žmogaus teisų pakomitetyje svarbiausia yra kalbėti apie problemas susijusios žmogaus teisų pažeidimais. Taigi, žvelgiant iš šios perspektyvos, mes pakvietėme kaip ekspertą poną Ramūną, kuris yra alžyriečių lygos skirtos žmogaus teisų apsaugoje vykdomojo komiteto narys, taip pat turime poną Panserį ir turime Magrebo skyriaus e, viršininką išorės veiksmų tarnyboje poną Fantį. Taigi pirmiausia, noriu steigti žodį ponui Ramūnui, kad jis mums papasakotų žmogaus teisų situaciją Alžyre. Merci à vous. Uh, tout, tout d'abord, uh, je représente. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad atstovauju tris organizacijas - Alžyro žmogaus teisų gynimo lyga, taip pat e, dingusiųjų bežinios šeimų organizacija ir valstybės tarnautojų ir administracijos e, organizacija. E, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad man tikrai labai džiugu būti čia, kalbėti su jumis, sėdėti e, šalia jūsų, bet sudėtinga kalbėti apie žmogaus teisų padėtį Alžyre, nes, kaip jūs ir pasakėte, ta padėtis nėra džiuginanti. Ir kelia daug abejonių ir čia norėčiau aptarti dvi situacijas. Visų pirma, pristatyti analizės. Um, išvadas ir taip pat pasakyti, kad, kad, kad pristatysime, kad mūsų organizacijos ruošiasi pristatyti dokumentą šią temą. E, turiu 2011 vasario 23 dienos skubos tvarka parengtą dokumentą sprendimą. Ir ten kalbama, tai, tai, tai Tai vyko po to, kai Alžyro režimas atsivėrė, kai, kai pilietinės suomenės aktyvistai surengė daugybę demonstracijų. Iki, iki vasario 23-osios praėjusių metų. Nuo, nuo, tos, nuo momento situacija tikrai labai pablogėjo. Uh, jūs klausėte, kokia yra situacija dabar, šiandien, nes artėja 2011 vasaro 23. 2012 vasaro 23. Kokius, kokias švedas galima padaryti, ką konstatuojame, kokioje padėtyje šiandien esame. E, teisė laisvė vienytis, teisė viešai vykdyti kokią nors veiklą, teisė man, protestuoti gatvėse, o, teisė manifestuoti tarsi ir yra užtikrinta. Ir kiekvieną trečiadienį SOS organizacija rengdavo susitikim, susitikimus, e, mi, demonstracijas, bandydama atlikti žmonių dėmesį į dingusius bežinios asmenys. Ten į tuos renginius ateidavo tų šių be, bežinios dingusiųjų e, asmenų šeimų nariai, tačiau nepaprastoji padėtis išlieka, ji neatšaukta. Netgi blogiau. Girdime iš Europos partnerių Europos institucijose ir, iš reži, ir taip pat režimo atstovai kalba vienašališkai kalba ir šneka, kad Al Alžyras yra pasirengęs atviram gyvenimui. Aš jums pademonstruosiu, įrodysiu, e, kokia yra padėtis, pakomentuodamas tris įstatymus, kurias priėmė Alžyro parlamentas ir jie paskelbti oficialiame e, šalies leidinyje. Kalbant apie procedūras, konstitucijos paisimą, Elžyro konstitucinė taryba, e, tos tarybos prezidentas, kuriam suteiktos e, prerogatyvos tikrinti, ar įstatymai atitinka konstituciją. Jis dirba tame postėje 8 mėnesius ir jam teko pareiga patikrinti, ar, ar tas įstatymas atitinka konstituciją. Tačiau toje konstitucinėje taryboje yra du nariai, kurių mandatas pasibaigė, nustojo galioti prieš du metus. Taigi, kalba apie įstatymus dėl politinių partijų, dėl vienymosi teisės. Aš pats cituosiu įstatymo 39, įstatymo dėl teisės e, burtis į asociacijas 39 e, straipsnį. Ten pasakyta, jog nutraukiama e, organizacijų veikla arba jų, jos yra paleidžiamos tuo atveju, jeigu jos kišasi į šalies vidaus reikalus. Tai yra Mm, kafkai prilikstantis form, formulavimas ir mintis. Kaip ar nevyriausybinės organizacijos negali kištis į šalies vidaus gyvenimą? Tai tiesiog kitas režimas. Ko... Anksčiau galiojantis įstatymas teigia, kad e, Pavyzdžiui, susibūrė 15 žmonių, pateikia prašymą į atitinkamas institucijas, gali kurti organizaciją. Dabar reikia. Dabar atsirado galimybė administra, valstybės institucijams tiesiog atsisakyti registruoti organizaciją, nepateikiant jokių paaiškinimo. Toliau dėl politinių partijų. Politinių partijų statymas. Tas e, įstatymas atspindi bendrą aplinką, kuri yra susiformavusi šalyje, susidariusi šalyje. Pagal tą e, įstatymą partija gali būti steigiama tik tada, kai steigiama į partijos suvažiavimą mm, leidimą duoda vidaus reikalų ministras. Tai taip pat e, partijos demokratinė veikla yra kontroliuojama. Jeigu atsisakoma demok tiesiog primetama tam tikra vidinė tvarka partijai, kuri vadinama demokratija. Toliau, informacijos įstatymas. Tiesiog perskaitysiu antrąjį šio įstatymo straipsnį. Informacija yra veikla laisvai vykdoma, kuri gali būti vykdoma tam tikros organizacijos paisant konstitucijos, kitų šalies įstatymų, taip pat puoselėjant šalies kultūrinės vyriausybės, paisant valstybės saugumo interesų, ekonominių šalies interesų, taip pat valstybės tarnybos poreikių. Ir tai taip pat paisant teismų valdžios e, konfidencialumo poreikių. <laughs> Iš tikrųjų, žurnalistų laisvė rašyti, svarstyti, atlikti tyrimus paskęsta tame pareigų sąraše. Tai tiek apie žiniasklaidos laisvę žiniasklaidos laisvę, kur, kurią griežtai kontroliuoja e, atitinkami šalies departamentai. Dabar perinu prie slaptosios policijos žvalgybos tarnybų, kurios dom, kuris užtikrina vidinį ir išorinį šalies saugumo kuomet jūsų delega, kuomet parlamento delega, delegacija lankėsi e, Alžyre, aš, aš nepajutote tos tarnybos darbo rezultatų. Valstybės reikalus iš tikrųjų sprendžia ir kontroliuoja institucijos, kur, kur, kur, kurios nėra valstybės aparato dalimi ta, ta, ta, tos ta tarnyba kišasi į įvairiausius reikalus. Taip pat galime kalbėti apie be šeimos dingusiųjų asmenų šeimų narius, apie tai, su kokiu spaudimu jie susita, susiduria. Tai dažnas reiškinys Alžyre. ES ir, Alži, ir Alžyros santykiai. Mes apgailę staujame, kad nėra aiškios pozicijos, e, kad ES nesuformuluoja aiškios pozicijos ir ypač dėl e, pil, pil, pilietinės visuomenės organizacijų veiklos Alžyre. Ir po arabų pavasario Daugelis Europos atstovų teigia, kad kad jie suvokia, kad laikas laikytis kitokios pozicijos e, viduržėmio regiono šalių atžvilgių. Mes darome išvadą, kad ta naujoji politika ES ir Alžyro santykiuose tampa ir neapsiriboja vien tik tai finansiniais ir ekonominiais aspektais. Pilietinės Alžyro visuomenės, mąstančios ir kritiškos pilietinės Alžyro visuomenės pripažinimas yra būtinas. Ir Ir ir kuomet vyko, šalyje vyko parlamento rinkimai, būtent to ir buvo tikimasi. Nes visi, visos tos sudėdamosios dalis, kurias aš išvardinau, mums leidžia teikti, kad tai, tai buvo istorinis momentas. Ar laisvės garantijos. Ar, ar, ar buvo su, su, užtikrintos visos reikalingos e, apsauginės nuostatos? Mes prašome, kad plenarinėje sesijoje būtų surinktos diskusijos skirtos padėčiai Alžyre, dalyvaujant poniai Eštant, kad tai būtų padaryta nedėlsiant ir kad jūsų pozicija mūsų šalies atžvilgių būtų aiški, nedviprasmiška ir labai tiksliai suformuluota. Ačiū. Uh, your... Labai ačiū už konkrečius pasiūlymus ir už tai, kad dar kartą išdėstėte, kiek daug yra žmonių dingimo atvejų nuo, taip sakyčiau, pilietinio karo laikų. Na, situacija Alžyre visada buvo darbo atvarkėje, tačiau bėgant laikui tokie klausimai dažnai pamirštami. Ačiū dar kartą, kad priminėme, priminėte mums apie tai. ir kad e, gusių šeimų nariai ir motinos reikalauja sužinoti, kas jiems atsitiko. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Fanti iš Europos išorės veiksmų tarnybos ir norėtume išgirsti, ką jūs darote Alžyro atžvilgiu. Nebūtinai aiškinti, ką Alžyras yra ratifikavęs. Aš netgi turiu klausimą. Man atrodo, kad e, Alžyras nėra ratifikavęs konvencijos dėl dingimų, dingusių žmonių, tačiau norėčiau išgirsti taip pat, kiek e, tas klausimas yra aptariamas. Taigi, aš ir prašom, ponia Fanti. Ačiū, ponia pirmininkė, kad pakvietėte mane paskalbėti apie Alžyro ir ES santykius. Mes atidžiai klausomės, klausėmės e, visuomenės atstovo ir atidžiai sakėme, sakome, kas vyksta šalyje, palaikome dialogą su pilietinė visuomenė, taip vyksta visada. Paskutiniai, paskutinius įvykius galima išskaidyti į tris dalis. Pirmiausia, kaip buvo minėta, kvietimas Europos Sąjungai atsiųsti E, rinkimų stebėjo misiją šių metų gegužės mėnesį stebėti rinkimus. Tyriamoji misija į Alžyrą vyks sausio 31 dieną, siekiant patikrinti situaciją, kokia yra dabar prieš rinkimus. Tai yra įprasta misija. Kiekvieną kartą, kai gauname e, kvietimą stebėti rinkimus, mes pasiunčiame tyriamąją misiją svarstoma, tam yra ir politinės valios. Pone Ašton atsis, atsakė tuo jau pat į kvietimą. Sakydama, kad e, tikisi, jog ES galės pasiūsti stebėjimo misiją. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad nuo 2011 metų yra įsteigtas politinio dialogo saugumo ir žmogaus teisų pakomitetis. Pirmasis susitikimas įvyko praėjusiais metais ir man atrodo, kad tai yra žingsnis žymintis e, didelę pažangą. Turime institucionalizuotą formą, kur galima kelst, kelti klausimus dėl žmogaus teisų, teisėkuros reformų ir kitų svarbių klausimų susijusių su šalies valdymu ir įstatymų viršenybė. Taigi mes panaudosime, kiek galime šią priemonę, siekdami gero dialogo su Alžyru. Ir tai, aišku, yra daugiau negu šiaip oficialų santykiai su vyriausybė. O trečias dalykas yra neseniai priimtas Alžyros sprendimas prisijungti prie Europos kaiminystės politikas. Europos buvo paprašyta pradėti dialogą šiuo klausimu ir siekiame parengti veiksmų planą. Tai yra labai svarbus aspektas taip pat, nes veiksmų planas mums leistų sukurti apčiuopiamą planavimo sistemą susijusią su asociacijos sustarimais, ypač kiek tai susijęs su žmogaus teisėmis, šalies valdymu ir įstatymų viršenybė. Iki šiol yra įvykę preliminarių susitikimų su Alžyro valdžia ir mes sutarėme tęsti dialogą, kad galėtume renkti veiksmų planą. Peržiūrėjus Europos kaiminystės politiką 2011 metais mes norime labiau sutelkti dėmesį į atskirus konkrečius aiškius tikslus, galbūt netgi su tam tikrais rezultatų rodikliais. Tai yra priemonė taip pat, kuri mums leis siekti apčiopiamesnio dialogo šiose srityse. Kaip sakiau, manau, kad dialogas su pilietinė visuomenė yra taip pat labai svarbus ir mes tikimės, kad pilietinė visuomenė prisijungs ir palaikys šį veiksmų planą. Mes konsultuosimės ir su visuomenę. Taigi šiuo metu turbūt galiu tiek pasakyti, tačiau mielai atsakysiu į jūsų klausimus taip pat. Thank you, Mr. Fanti. And... Ačiū, ponė Fanti. O dabar išklausysime ponio Pancieri iš Magrebo delegacijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės norėčiau pasakyti, kad nėra jokios abejonės, kad Alžyras e, šiandien e, turi nemažai problemų ir e, yra iš esmės tam tikrų prieštaravimų. Tiesa, kad Al Alžyras ratifikavo tam tikrus teisės aktus susijusius su žmogaus teisės apsauga, tačiau trūksta nuoseklumo šiuose procesuose, nes e, ratifikuoti dokumentą galima, tačiau ar vietoje situacija atitinka tuos dokumentus. Mes turime išlaikyti savo poziciją ir toliau teikti, kad tai yra valstybė, kurioje turi būti gyvendintos demokratinės reformos, kad ten būtų gyvendintas politinės pluralizmas. Visų pirma, kad e, e, susirinkimų laisvė, kad būtų užtikrinta asmens ir kolektyvo laisvė. Aš manau, kad mes tai turime ir e, tos reikalavimus įterpti į, į mūsų santykius su Alžyru, tai būtent užmėgsdami Europos kaiminysės politikos struktūroje ryšį su Alžyru. Tai yra e, iš esmės tokia valstybė, su kuria negalima bendradarbiauti vien tik tai ekonominiu lygiu. Nes e, kal, sakoma, kad e, iš esmės yra milijardai dolerių, kuriuos Alžyras e, gauna iš e, žaliavų, e, parduodamas tas žaliavas įvairioms valstybėms. Tačiau tos lėšos panaudojamas ne taip, kaip mes e, tikimės, kaip turi būti. Tai todėl mes manome, kad žmogaus teisės turi būti ginamos šioje valstybėje ir į jas turi būti kreipiamas dėmesys bendradarbiaujant su Alžyru. Pastaruoju metu E, sustikime su Alžyro atstovais mes pateikėme Europos parlamento poziciją, mes teigiame, kad reikia e, gero bendradarbiavimo, tačiau reikia gerbti žmogaus teisės. Tai yra mūsų pagrindinis reikalavimas. Ir baigdamas norėčiau e, aiškiai pasakyti dėl rinkimų stebėjimo misijų. <clears throat> Aš norėčiau e, e, ponui Ramūnui ir e, ponui Fantį aiškiai pasakyti. Mes paprašėme rinkimų stebėjimo misijos. Magrebo delegacija to paprašė, kai jį vyko į Alžyrą. Nes mes norėjome išvengti klaidų, kurios buvo padarytos anksčiau, kai buvo rinkimai Alžyre ir ten dalyvavo į, į, įvairūs Europos parlamento uh, nariai, jų draugai, kurie tarsi e, patvirtino, kad Europos parlamentas stebėjo e, tas rinkimus, tačiau aš manau, kad vis dėlto ta delegacija, rinkimų stebėjimo misija turi būti oficiali ir tai turi būti oficialiai patvirtinta, o ne vykti kažkokie parlamentarai su savo draugais. Taigi, e, Europos komisija, aš aiškiai pasakysiu, turėtų patikrinti ir įvertinti, ar e, tas mūsų rinkimų stebėjimo modelis, e, kuris buvo atliktas e, kuris buvo įgyvenintas Tunise, gali būti taikomas ir Alžyre, nes rinkimai ir jų stebėjimas turi būti skaidrus ir be to rinkimai turi būti stebimi visoje šalies teritorijoje. Kad iš esmės būtų įspūdis, kad e, laikomasi atitinkamų taisyklių, rinkimai stebimi ir stebimi visoje šalyje. Ir e, visose susitikimuose reikia pasakyti, kad ES stebėjimo misijos nedalyvaus e, žyro rinkimuose, jeigu nebus įgyvendos tam tikros sąlygos. Nes kitaip mes būsime nepatikimi ir mes prarasime ES piliečių pasitikėjimą, bet to yra žyro piliečių pasitikėjimą. Uh, Mes turime skatinti demokratijos procesą ir patys turim būti demokratiški ir skaidrus. Toks yra mūsų požiūris. Pone Panceri, ačiū už jūsų pastabas dėl rinkimų, bet taip pat už tai, kad sakėte, kad ateityje būsimame susitarime su Alžyru žmogaus teisės žims daug svarbesnė vieta, bus daug svarbesnės nei praeitie. Tai iš tikrųjų drąsinantis dalyko, dalykas. Dabar mano kalb... sąrašė yra ponia Romero. Sí, <clears throat> gracias. Yo quería agradecer a Messi Ramón la información que, que nos. Ačiū, ponia Ramūnai, už pat, patiktą e, informaciją. Situacija Alžyre yra vertinama Europos parlamente ir iš tiesų tas vertinimas yra pakankamai neigiama situacija, yra sudėtinga. Mums reikia daugiau informacijos apie įvykius Alžyre. Apie, pirmiausia, apie rinkimus. Apie būtent apie tuos rinkimus, kurie įvyks ateityje. E, ir būtent mes e, e, turėtume atkreipti dėmesį įstatymus, kurie yra parengti nesiremant demokratiniu konsensusu. Juos mes turėtume irgi kelti aikštėn ir atkreipti didesnį dėmesį. Iš esmės, kai kurie įstatymų straipsniai yra labai apribojantis laisvę ir demokratiją. Ir kartais netgi pa, paskiriami asmenys valdžios institucijų, kurie tarsi turėtų atstovauti demokratinėms e, institucijoms ar organizacijoms. Tačiau yra iš tikrųjų valdžios sprendimas. Į tai reikia atkreipti dėmesį, kad tas neva demokratijos įgyvendinimas yra netikras. E, ir iš esmės e, rinkimai tokiais atvejais netgi nepakeičia tos dabartinės vyriausybės, nes e, dažniausiai e, vyriausybinė partija laimi tos rinkimus. E, ir kartais teigiamos kitos partijos, kurios surenka tuos nepatenkintųjų balsus, bet vis tiek tai yra vyriausybinė partija. Tačiau mes kaip Europos parlamentaro nariai, mes neturime jokių kontaktinių asmenų Alžyre, nei nevyriausybinio organizacijų, nei nei kitose institucijose organizacijose. E, nevyriausybinės organizacijos ir politinės partijos Alžyre e, iš tiesų nėra reprezentatyvės. Demokratinės aspiracijos e, Alžyre nėra atstovavimas jokių partijų arba nevyriausybinio organizacijų. Ir mes neturime su kuo kalbėtis. Nėra jokio dialogo su Alžyro atstovais. Mes negalime kaip Europos parlamentas rūpintis, kad atsirastų partijos, nepriklausomos partijos Alžyre. Mes negalime pakeisti opozicijos Alžyre O ši opozicija Alžyre turi atsirasti pati, turi pati prašyti žodžio pat, ir mes, žinoma, jai padėsime. Žinoma, turi būti pagrindas atsirasti kažkokiam tautos judėjimo ar demokratiniam judėjimui, tačiau kol kas jo nėra. Mes galėtume padėti tokiam judėjimui, mes galėtume kalbėti su juo, tačiau nėra dabar su kuo kalbėtis. Aš manau, kad e, yra teisinga, kad, e, sakykime, konstitucijos straipsniai gyveninami kitais teisės aktais ar pusėtminiais teisės aktais. Tačiau turi reikalauti kažkas, kažkoks judėjimas, e, kad atitinkami straipsniai, kuriuos jūs minėjote, panės Ramūnai, kurie yra nedemokratiški ir ribojantis, būtų panaikinti. Mes tokioje kovoje jums padėsime. Uh, bet kitu atveju mes negalime jums padėti, kuriant demokratiją. Žinoma, galime sakyti, kad e, rinkimai nepadės pakeisti vyriausybės, ES, ES komisija e, sukūrė tokį pakomitetį žmogaus teisėms, kuris būtent uh, ir užsima tokiais žmogaus teisų apsaugos klausimais įvairiose valstybėse, tačiau mes, kaip pakomitečio nariai, neturime su kuo kalbėtis Alžyre. Taigi, e, mes galėtume teikti paramą alžyriečiams, jeigu pačioje valstybėje kiltų kažkoks protestas arba kritika tiems e, įstatymų straipsniams ir kad būtų e, kažkoks demokratinis judėjimas. Mes galėtume paremti šitą demokratinį judėjimą. Jeigu, jeigu tokiu atveju būtų toks judėjimas, tada mes jam padėtume, o dabar nėra prasmės e, su kuo nors kalbėtis. Thank you, Madam Romero. Na... Ačiū. Aš pati įrašiau savo pavardę. Turiu klausimą Jums, ponia Fanti. Ponas Ramon pateikė daug pavyzdžių, kad žmogaus teisų gynėjai, ar jie sukūrė, ar jie sukūrė organizaciją, ar kalbėtume apie asmenis dingusiųjų be žinios šeimų narius, kurie nori žinoti, kas atsitiko jų atimiesiems, kad jie susidarė su problemomis vien dėl to, kad jie yra žmogaus teisų gynėjai. Išorės santykių tarnybos politika yra tokia, kad veikia vietoje per komisijos delegaciją e, biuras, kuri, kurio tikslas yra teikti pagalbą žmogaus teisų aktyvistams. Noriu paklausti, ar Alžyre veikiančioje komisijos delegacijoje yra toks biuras ir ar jo pastangos yra intensyvios, ar, ar jis aktyviai stengiasi susisiekti su žmogaus teisų gynėjais. Nes kaip suprantu iš nesenų įvykių ir, ir sprendžiant iš prie to spaudimo kiekio, kurį patiria žmonės ten. Tai, tai jie, žmogaus teisų aktyvistai daug ko rizikuoja visų pirma, e, jie dažnai susilaukia smurtinių išpolių. Ir kaip žinome, prieš keletą metų e, šalyje dingo daug žmonių, todėl šalyje dar visuomenė išlikusi ta baime. Noriu paklausti, ar, ar aktyviai dirbate stengdamės užmėgsti ryšius su žmogus teisų gynėjais ir užtikrinti jų apsaugą. Ar, ar bus klausimų? Jeigu ne, tuomet kreipiuosi į poną Fantį ir po to sutiksiu žodį dar kartą jums, ponė Fantė. Merci beaucoup, madame la présidente. Donc... Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakydamas į jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad dar nesame parengę vietinės strategijos, e, kaip veikti, kaip dirbti su žmogaus teisų gynėjais Alžyre. Tokia strategija turėtų būti visų e, ten esančių valstybių atstovybių bendras darbo rezultatas. Ir tuomet parengtume vietos strategiją ir paskirtume tą pagrindinį biurą. Žinoma, mes stebime, kaip keičiasi padėtis šalyje Tačiau iš esmės dirbame per ES delegatūrą. Vien tos vietinės strategijos sukūrimas bus vienas iš žingsnių, mūsų busimų žingsnių gyvendinant tą suartėjimo su Alžyru politiką, svarstant šią temą. Jums leidus norėčiau kai ką paaiškinti, atsakydamas į ponios Rame, Romero klausimą dėl žmogaus teisų pakomitečio ir politinio dialogo. Visais atvejais, e, tai yra su visomis šalimis partnerėmis, toks, tokia struktūra kuriama pagal asociacijos sutartį ir ją kuria pašnekovai, dialogo pašnekovai, vyriausybė bei kita pusė ir su vyriausybės varstomi žmogaus teisų ir valdymo klausimai. Todėl ypač noriu akcentuoti šį aspektą. Aišku, tai niekas netrukdo ES per delegaciją arba per tarnybas čia Briuselėje lenkti konsultacijas, palaikyti kontaktus su pilietinė visuomenė, bet ga, tai reikėtų daryti neoficialiai. Ačiū. Ačiū. Aš pati dar norėčiau kai ką pasakyti. Pirmasis ES ir Alžyro žmogaus teisų dialogas. E, komitete uždarame, mūsų pakomitete uždarame posėdė iškirdame apie to dialogo, pirmojo dialogo raundo rezultatus, bet aš teisingai suprantu, kad ES delegacijoje Alžyre niekas oficialiai nėra paskirtas užsimti žmogaus teisų klausimas ir dirbti su žmogaus aktyvistais. Uh, Aš suprantu, kad, žmo, kad e, šalies strategija yra kitas dalykas, tačiau e, žmogaus teisų biuro įkūrimas ir, ir jo egzistavimas yra senesnis, anksčiau patiktas prašymas. Yra asmo užsimantis žmogaus teisų aktyvistais, tai yra patarėjas dirbantis ES delegatūroje. Tačiau mes neturime vietinės strategijos skirtos šaliai, bet be abejo yra žmogus paskirtas e, atstovas, kuris užsima šiais klausimais. Uh, Džiugu tai girdėti. Ir aš tikiuosi, kad pilietinė visuomenė ir žmogaus teisų bendryje Alžyre sulaukė paramos iš to delegacijoje dirbančios mens kuomet tos paramos prireikia. Pone Ramonai, gal dabar sutiksiu žodį jums apibendrinti. Enfin, je me félicite euh, quand même de, des interventions de M. Ponzari, Fanti et... Po pono Ponzari, pono Fanti ir ponios Romero pasisakymų noriu paklausti štai ko. Nėra patvirtinimo, tiesiog e, tie trys kalbėtojai patvirtino kai kuriuos faktus. Alžyras yra pasirašius, pasirašęs beveik visas tarptautinės sutartis ir konvencijas, ponė Panzariai. Taip, iš tikrųjų taip yra. Ir įstatymo. Tačiau šalies, šalie tvirtinamų įstatymų tekstas netitinka tų konvencijų ir paktų, kuriuos pasirašė Alžyras. Džiaugiuosi, kad mes dėl to sutarėme, kalbant apie uh, e, ES delegaciją. Kiekvieną kartą nus, mus nustebino tai, kaip e, suprantama ir traktuojama pilietinė visuomenė, aktyvios organizacijos e, niekada nekviečiamos, ES e, delegacija niekada jų nekviečia susitikti. Tai labai negerai. E, Alžyre egzistuoja profsąjungų sistema, tai yra profsąjungų organizacijos yra autonomiškos, tačiau naujasis režimas sukūrė naujas e, profsąjungas, kurios vadinasi kitaip. Ir kaip pakviečiamos tik, to, tik tų prof, profsąjungų atstovai, mes turėjome situaciją, kurioje mūsų veikla iš esmės yra boikotuojama. E, Ir, ir tai yra principiniai dalykai. Aš prisimenu, kad dešimtajame dešimtmetyje buvo galima tikėtis e, e, Europos parlamento deputatų apsilankimų arba komisijos delegacijos atstovų apsilankimų, nes tuo metu vyko pogrindinė kova, tačiau tai buvo labai seniai. Ir dabar Alžyro plėtinė visuomenė ir toliau bando atkreipti tarptautinės visuomenės dėmesį kai kurios pavojingus reiškinius. Po 91-aisiais, 95-aisiais, 97-aisiais vyko rinkimai 2002-2007 parlamento rinkimai, 2004 prezidento, 2009 prezidento, 2010 prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimai. Ar, ar Alžyro institucijos laikėsi demokratijos proceso, ar buvo užtikrintas demokratiško e, proceso galimybės? Vienas iš mūsų prezidentų buvo nužudytas, kitas e, atsistatydino, dar vienas nužudytas. Paskutinis buvo prezidentu tol, kol numirė. Mes kalbame apie tai, apie dalykus reiškinius, kurie netitinka demokratijos principų. Uh, Dabar, kai Europos valstybių ir institucijų pozicija keičiasi Magrebo valstybių atžvilgių, tai yra gerai, tai yra gerai, progreso ženklas, mes tuo džiaugiasi, žmogaus teisės, e, pagrindinės laisvės, kai, kai Europos kaimininė, kaiminystės politika, uh, Tai yra jūsų pasi... pasirinkta politika ir jūs tarsi konstatuojate, kad evoliucija įvyko prieš jos įvykdymą. Ačiū. So, um, thank you, Mr. Ramu. Ačiū, ponia Ramūnai. Manau, kad jūsų pastebėjimas, kad ES delegacija turi ryšius tik tai su kai kuriomis NVO buvo išgirsta. Ir manau, kad ne vien tik Alžyre taip yra, kad turime būti atsargus, spręsdami, kas yra tikra NVO. Ta patikrinti ne visada lengva, bet jūsų pastabą išgirdome. Europos parlamente, kiek žinau, man atrodo, daugiau kaip prieš šešius metus, nors aš to nežinau, nes netaip seniai esu parlamente. Paskutinį kartą buvo patvirtinta rezoliucija apie Alžyrą. Turime pagalvoti, kodėl. Ir turime pagalvoti, ar būtų vertinga parengti rezoliuciją, kad būtų galima propaguoti žmogaus teisų pažeidimų klausimą. Tai yra vienas klausimas, o kitas klausimas yra rinkimų klausimas. Turėtume tai, apie tai pagalvoti ir pagalvoti, kaip jums padėti. Ponas Vanti dar norėjo kalbėti, ar tai yra NVO klausimų? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau patikslinti du dalykus. Pirmiausia, Aš pasižymėjau jūsų nepasitenkinimą dėl kontaktų su pilietinė visuomenė. Aš asmeniškai visiškai nesutinku. Nemanau, kad mūsų delegacija atsisako susitikti su pilietinės visuomenės veikėjais ir ypač dėl SOS disparių organizacija įvyko susitikimas mūsų politikos patarėjo ir organizacijos atstovo ir tas atstovas buvo paskviestas į konsultacinį susitikimą prieš žmogaus teisų pakomitečio posėdį. Tai buvo. Tačiau aš dar kartą pakalbėsiu su kolegomis, jog tikimasi, kad kontaktai bus sustiprinti. Taip pat e, išklausęs pilietinės visuomenės atstovo norėčiau pasakyti, kad aš nesakiau, jog Alžyro teisės aktai netitinka tarptautinių susitarimų. Norėjau, kad tai būtų įrašyta į protokolą. Pone Fante, kiek žinau, delegacijai, mano nuomonė, turėtų dirbti veiksmingiau. Ji turėtų rasti būdų ir priemonių tai daryti. Manau, kad būtų labai gerai. Na, tiesa, kad e, paskutinė rezoliucija parengta senokai, tačiau nepaisant to, kaip sakiau mūsų svečiui, ryšiai su Alžyru užmėgsti su Alžyro parlamentu 2005 metais, jos neseniai atnaujinama ir būtų visai naudinga parengti naują rezoliuciją. Aišku, viskas priklauso nuo to, ką ten pasakysime. Aišku, kad mes norime padėti Alžyrui vykdyti reformas ir apie tai būtų galima tą rezoliuciją kalbėti. Žinoma, čia galime imtis tam tikrų veiksmų. Ačiū visiems dalyvavusiems šioje diskusijoje ir prisidėjusiems prie jos. Esu įsitikinusi, kad ponas Panseri perduos tai, ką šiandien išgirdome e, savo e, grupiai, kuri stebi partnerystę su e, pietų valstybėmis, nes vyksta dar ir kitos diskusijos. Aš aišku, tiesa praleidau dvi diskusijas, ar buvo diskusija apie Alžyrą ten, taigi ir ten galima pratesti šias diskusijas, o mūsų komitete galima pagalvoti, ką kaip galima būtų parengti rezoliuciją ateityje. Man atrodo, kad baigėsi mūsų komiteto posėdis ir ar yra kitų klausimų? Atrodo, kad ne. Man belieka paskelbti, kad kitas posėdis vyks vasario 9 dieną. Ačiū.